Państwa, otwieram posiedzenie komisijai. Pradedu posėdį. Labai prašyčiau visus susėsti. Ar turite kas nors pastabų dėl darbo tvarkės? Atrodo, kad ne. Tik iš šios dienos posėdis yra transliuojamas internetu, yra vertimas į 20 kalbų, išskyrus estų maltos, slovakų ir airių kalbų. Taigi, kaip žinote, buvęs pir, mūsų komiteto pirmininkas Janas Vaisechovskis yra išimtas ir jis dirbs audito rūmose nuo uh, gegužės 7, jeigu teisingai prisimenu, jis užims šitą postą ir dėl to turime išrinkti naują antrąjį pirmininką, pirmininko pavaduotoją. Taigi, kaip žinote, yra e, pagal mūsų tvarką jis buvo EKR frakcijos, tai yra buvęs pirmininko pavaduotojas. Ir dėl to paprašysime tą pačią frakciją, kad jie pristatytų kandidatūras. Naują kandidatūrą turime kvormą. Reikalaujamas kvormas, reikalingas kvormas salėje yra. Ir kurie mm, yra, kas pavaduoja e, tikruosius narius. Denanu, e, Santos, Ošuk, e, Mišelska ir Hoibuš. Tai yra pakaitiniai nariai, kurie dalyvaus rinkimo procese. Ar galėčiau paprašyti gerbimo koordinatoriui, pono Nikolison, pasisakyti ir pristatyti naujai kandidatą. Thank you very much indeed, Chairman. Um, I'm extremely delighted there's a quorum here for... Ačiū pirmininkė, iš tiesų puiku, mes pradedame puikų posėdį, kvorumo nėra, bet ponė pirmininkė, kaip jūs jau teigėte, ir Žinoma, audito rūmuose mes linkime kandidatui kuo didžiausios sėkmės ir mūsų frakcija norėtų pasiūlyti pono Kuzme, jis buvo parlamento narys ilgą laiką ir jis dirbo įvairiuose komitetuose, taigi norėčiau pasiūlyti jį kaip Žemės ūkio komiteto pirmininko pavaduotoją. Dabar kreipiuosi į jūs. Ar, ar ponas Kužmikai sutinka? Tak. Dėkuoju. Taip, dėkuoju. Ir panas Agniu, noriu pasisakyti, prašom. Well, it's more in hope than expectation daugiau vilties, nei lūkesčių, bet prieš dviejus metus, jeigu būtumėme laikėsi parlamento tradicijų, tai FDD frakcija būtų turėję pirmininko pavaduotoje. Dėl įvairiausių priežasčių, dabar aš jų nenagrinėsiu, tradicijų nebuvo laikomasi ir AKR gavo šį postą. Tik norėčiau pasakyti tai dėl istorinės, faktinės perspektyvos. Ačiū pirmininkė. Panie pošlė, e, odnotowujemy. Gerbiamas parlamento nary, mes tai pažymėsime, protokole, tai bus įtraukta. Prisiminame tą situaciją, na gal ne visi. Labai dėkoju už pasisakymą. Atrodo, kad daugiau niekas nenori pasisakyti, taigi suprantu, kad yra tik tai pono Kužmiuk kandidatūra. Todėl siūlyčiau ir paploti ir pasveikinti jį. Thank you. Dla wszelkiego, dla porządku zapytam, czy... Na, dėl bendros tvarkos aš paklausiu, atrodo, kad niekas neprieštarauja, nėra balsų prieš ir galiu pasakyti, kad mes... Ar ponas Agnių norėjo pasisakyti, ne? Pirmininkė, klausėte, ar yra balsuojančių prieš, taigi aš keliu, keliu ranką. A, nu gerai, dėkoju. Taigi, e, prašau, pana Kužmiuko, ateiti čia į tribūną, ar jūs norite iš ten pasisakyti. Labai nuoširdžiai norėčiau padėkoti ir ponui Nikolson, ir visų frakcijų atstovams, kurie dirba komitete, už tai, kad buvo laikomasi tos taisyklės, kuri buvo numatyta mūsų kadencijos pradžioje, kad konkrečios e, politinės frakcijos užima tam tikrus postus ir tai yra vicepirmininko pozicija. Jį šitą postą pleido ponas Vačiakovskis, mūsų frakcijos narys ir gerai, kad yra tokia taisyklė, kad EKR e atstovas e, gauna šitą postą, norėjau už tai padėkoti ir norėjau iš karto paskelbti, pasakyti apie savo darbą šitame komitete. Gerai, kad tuo pačiu metu aš esu ir biudžeto komiteto narys, kaip žinote, bus peržiūrima, peržiūrima tarpinio laikotarpio ataskaita ir tikrai kalbėsim apie bernus žemės ūkio politikos klausimus, aptarsim išlaidas, iš, iš, iš, aptarsim E, virus klausimus. Taigi gerai yra tai, kad e, mūsų pastabas aš galėsiu išsakyti ir biudžeto komitete ir toks darbo būdas bus tikrai naudingas žemės ūkio ir žemės ūkio politikai. Ačiū. Dar kartą sveikiname ir prašome užimti vietą prizme ir jūs e, galbūt norėtumėte pasidalinti savo patirtimi rengiant biudžetą, dirbant biudžeto komitete ir mm, dabar prašė žodžio panas Moj. Pani poseł Moj, bardzo proszę. Sì, io vorrei sottolineare un fatto. Tik norėčiau pabrėžti šį vietą tiesiog patikslinti, kad būtų aišku. Iš pat pradžių šio teisėjų kūros laikotarpio aš buvau kandidatė tapti pirmininko pavaduotoje ir jūs neatsižvelgėte į procedūrą, nesilaikėte procedūros ir tik norėjau paminėti tai, kad aš buvau pirmininko pavaduotoje, kandidatė tapti pirmininko pavaduotoje. Deja, mes nesilaikome dehont tvarkos. Ir tiesiog ignoruojamos taisyklės. Ir kai jūs, jums patogu, jūs jas ignoruojate. Tik norėjau paminėti tai. Taip, tikrai dabar panas Antarantė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau, kad būtų įtraukta procedūra, mm, kad kolega ir aš, mes nedalyvavome balsavime. Prašom tai pažymėti protokole. Dobrze, nie możemy odnotować zawsze. Gerai, nebūtina to pažymėti. O dabar ponės Nikolson. Uh, you, uh... Ačiū pirmininkė. Nenoriu niekaip pratesti ar skatinti to, šią temą, tik norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad ponas Kuzmiuk yra EKR pirmininkų pavaduotas pagal DEHONT procedūrą ir mes nenorime atimti iš niekieno vietos, tik norime tai aiškiai pasakyti, uh, išklausę pastabų. Ne, nekaldinkite EKR frakcijos. Na, žinoma, viskas priklauso nuo jūsų, bet tik norėčiau pasakyti, kad aš EKR frakcijoje primiktinai reikalavau, kad būtų laikomasi dehont sistemos ir apgailestauju, kad dėl pono Kizmek e, tapimo pirmininko pavaduotojų yra e, visokių nuomonių dabar ir niekaip nenorėčiau jam sukliudyti. Manau, kad jis tikrai vertas kandidatas ir EKR frakcija linki jam kuo didžiausios sėkmės. Dziękuję, daliśmy tego wyraz. Temu... Dėkoju, kad tai išsakėte. Na, aš manau, kad daugiau pastabų nėra ir baigiam šitą darbo tvarkės e, punktą svarstymą. Dar kartą e, sveikiname išrinktai kolegą ir linkime sėkmės darbe ir manau, kad galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra posėdžio protokolo tvirtinimas. E, jis vyko 16 metų, kovo 14-15 dieną. Jeigu niekas pastabų neturi, tuomet galime protokolą patvirtinti. Ir dabar poros minučių techninė pertrauka, paprašysim mm, poną Hogan, kuris jau yra atvykęs, e, kad jis ateitų ir užimtų vietą. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Kągi, gerbėmiai, perkime prie trečiojo punkto, tiksliau penkto, keitimasis nuomonėmis su Žemės ūkio ir kaimo plėtra atsakingų komisijos narių, vykdant struktūrinį dialogą. Ir norėčiau pasveikinti pono Voganą. Kaip žinote, struktūrinis dialogas yra numatytas pagrindų e, sprendimuose dėl ryšių tarp parlamento ir komisijos. Ir dialogas turi vykti kiekvienų metų pirmą pusmetį parlamento komitetuose dalyvaujant e, atsakingiems komisijos nariams. Mums tai suteikia galimybę kartu su komisijos e, nariu išanalizuoti poreikius ir teisinės, teisėkuros bei neteisėkuros priemonės. Tai padeda mums apsibriežti prioritetus, kurie mums atrodo būtini, kad būtų galima vykdyti šiems metams suplanuotus darbus ir kad būtų galima įvertinti komisijos darbo programą 2016 metams, Niderlandai baigė savo pirmininkavimą, netrukus pradės pirmininkauti Slovakija. Tai yra pakankamai ypatingas, e, specifinis laikotarpis. Manau, kad klausimų komisijos nariui bus tikrai daug. Ir tikrai visiems bus įdomu pasitkeisti nuomonėmis ir požiūriais. Šis dialogas tikrai mums reikalingas. Na ir Ši diskusija, ar tokia diskusija vyksta kiekvieną kartą mums paprašius e, komisaro atvykti, už tai esame labai dėkingi. Ir manau, kad e, tokia ūkiška diskusija, taip sakant, e, ir šiandien įvyks. Taigi iš karto suteiksiu žodį komisijos nariui, o paskui pasisakys koordinatoriai. Prašom. Much, Chairman, Ačiū pirmininkė, gerbėmėjai nariai. Puiku atvykti į šį komitetą ir kalbėti apie antrąjį struktūrinį dialogą. Ir tokiu būdu mes galėsime konstruktyviai pasikeitę nuomonėmis, ypač dėl 2017 metų programos. Jau beveik metai praėjo po pirmojo struktūrinio dialogo ir nuo to laiko daug kas įvyko. Kaip žinome, Metai mūsų ūkininkams buvo labai sunkus, ypač tiems, kurie dirba pienininkystės ir keulininkystės sektoriuose, nes jie labiausiai buvo paveikti krizės. Ir kai suprantama, kai ūkininkai gavo žemas, kai, ne, jiems buvo nedaug mokama, tai susidūrė su problemomis. Todėl e, dabar tikrai yra puikiai galimybė aptarti šią žemės ūkio krizę su jumis, o vėliau šią savaitę mes galėsime toliau keistis nuomonėmis ir kalbėti apie pienininkystės sektorių. Tuomet plenarinėje sesijoje aš atsakysiu į žodžių pateiktą klausimą. E, kalbant, kalbėdamas apie pienininkystės sektorių, norėčiau pateikti bendrą apžvalgą dėl pačių svarbiausių dalykų, yra, yra kokiu nors sunkumu. Ir Bet, sakydamas įžangą, susitelksiu ties pienininkystės ir keulininkystės sektoriumi. Pienininkystė vis dar yra didesnė pasiūla nei paklausai, dėl to mažėja kainos ir ne tik ES, bet ir kitose rinkose. Ekspertai e, dirbantis E, Europos pieno rinkos stebėsenos centre teigia, kad situacija tokia yra, trūksta pusiausvyros tarp pasiūlos ar paklausos ir dėl to kenčia tiekimo sektorius. Ir lyginant su 2015 metais pienininkystės sektoriui sekasi praščiau, E, Niderlanduose 13 tūkstančių, Vokietijoje 40 tūkstančių ir 130 tūkstančių tonų, o Airijoje š, e, š, 110 tūkstančių tonų. Ir situacija prasta. Ir norėčiau pasakyti, kad pienininkystės produktų eksportas buvo geras. E, pien, jis padidėjo 10 procentų. Ypač padidėjo, e, padidėjo pieno, e, sviesto eksportas 133 procentais, e, pieno miltelių eksportas padidėjo. Taip pat buvo eksportuojama į JAV ir tas eksportas padidėjo 9 procentais. Dėl importo iš Kinijos atsigauna Kinijoje situacija, didėja perkamoji gale. Kai dėl keulienos sektoriaus, kaip žinote, jis irgi nukentėjo, tačiau vis tiek per pirmosius šių metų mėnesius e, matome, kaip sumažėjo gamyba. 2,4 procentai sumažėjo gamyba metų pradžioje. Europos Sąjungoje keulienos kainos lieka stabilios. Europos Sąjungos vidutinės kainos yra 130 eurų už toną. 60 procentų mėsos, kurie padėta į rezervą, buvo padėta, dabar e, buvo patiekta rinkai. Taigi mes pasiekėme e, situacijos pasikeitimą dėl eksporto. Ir ši tendencija tęsės ir šių metų sausį ir vasarį, e, kai tuo tarpu padidėjo eksportas 26 procentais. O dabar jūs žinote, kaip komisija reagavo į žemės ūkio krizę. E, komisija numatė, numatė 420 milijonų eurų pagalbą valstybėms narėms ir jos valstybės narės gaus šias lėšas kitą mėnesį. Nuo praėjusio mėnesio valstybės narės pranešė, kad išleido tik tai 56 procentus šių lėšų. Taigi 235 e, tūkstančiai eurų buvo išleista. Nepaisant to, kad valstybės narės žino apie šių lėšų galimybę gauti šias lėšas nuo praėjusių metų rugsėjo mėnesį ir tik tai ša, 15 šalių išleido daugiau kaip 19 procentų lėšų, kurios skirtos. Dabar norėčiau pakalbėti apie intervencinės kainas. 190, 1900 tonus dėl pieno miltelių ir buvo paskelbtas viešasis konkursas balandžio mėnesį ir maksimali kaina buvo nustatyta pagal intervencinę kainą ir 27 tūkstančiai tonų buvo nupirkta papildomai. Balandžio 20 dieną pirkimas e, fiksuota kaina e, vyko ir labai greitai padidėjo šie skaičiai ir komisija e, pasiūlys dar didinti viršutinę ribą. Ir dar viena priemonė, ji yra susijusi su 222 e, e, e, reglamentu ir mes siekiame užtikrinti, kad būtų galima kuo geriau pritaikyti šį dokumentą, kad 87 ES pieno produkcijos, produkcijos būtų taikomi tokie susitarimai. Žinoma, yra ir suvaržymų pagal šį 222 straipsnį. 2016 metų spalio, nuo spalio mėnesio ši programa gali būti pratesta. Kaip žinote, tai yra savanoriška priemonė ir jį visiškai priklauso nuo gamintojų ir nuo jų dalyvavimo susitarimuose. Buvau susitikusi suinteresuotus subjektus ir mes kalbėjome. E, apie tai ir kitą savaitę taip pat susitiksime ir aptarsime visas galimybės ir norėčiau padėkoti pirmininkė Jums už klausimus, kurie organizuoti e, rytoj vakarė. Mes e, tikimės, kad tokiu būdu bus galima geriau paaiškinti apie šią priemonę ir jos potencialą. Ir mes e, valstybės pagalba tuomet galės būti padvigubinta valstybėms narėms ir bus galima kuo geriau pasinaudoti šią priemonę e, kurios straipsnių numeris yra 222. Pirmininkė, dar reikėtų sustelkti ties supaprastinimo ir supaprastin... BŽUP supaprastinimo. Yra daug pateikta pasiūlymų dėl supaprastinimų, jie e, buvo pateikti 2015 metais, dėl tiesioginių išmokų, dėl susietųjų išmokų ir e, dėl gamintojų organizacijų. Ir visa tai supaprastina situaciją ir ūkininkams ir nacionalinėms administracijoms. Mes ir toliau dirbame šiuo klausimu. AEX delegacija taip pat dirbo dėl geltonosios kortelės sistemos, dėl baudų e, sumažinimo padarius tam tikrus pažeidimus ir nuostatos įsigalios vasarą ir jos bus taikoma mokėjimams 2016 e, metais. Taigi tikiuosi, kad galiu laukti jūsų paramos. Viešosios konsultacijos dėl žalinimo buvo pabaigtos ir 3300 atsakymų buvo gauta. Ir puiku, kad 80 procentų atsakymų atėjo iš ūkininkų, remdamiesi šio informaciją. Iki birželio pabaigos mes parengsime dokumentą ir atliksime žalinimo poveikio ataskaitą ir susitelksime ties vienodomis rinkoms sąlygomis ir potencialu. Ir bus, pasiekta, bus pasiūlytas supaprastinimas dėl žalinimo išmokų. Reikėtų pakalbėti apie tam tikras sudėtinės dalis, apie deleguotosius įgyvendinimo aktus, kad taip pašalinsime tokius e, techninės kliūtis. Uh, Tai tikėsimės, kad aplinkai bus didesnė nauda pasitelkų šalinimo priemonės. Būtų gerai e, aiškiau teikti, ko norėtume iš ūkininkų ir valdymo organizacijų, kad suprantama dėl žalinimo padidėtų ir nauda aplinkai. Mes turime supaprastinimo darbo tvarkę pasteksime deleguotusius ir gyvendinimo aktus dėl naujo CMO reglamento. 250 komisijos reglamentų ir te, remsis teisinė CMO baze. Bus parengta 20 deleguotų ir 20 gyvendinimo aktų ir galų gale, kalbant apie kaimo plėtrą, mes reikėtų kalbėti, norėtume kalbėti apie gyvendinimo aktą, kuris buvo patvirtintas balandį ir dabar įgyvendinamas. Tai yra įpareigojimai dėl viešinimo mažiesiams ūkininkams Tokiu būdu siekiama sumažinti administracinę naštą nacionalinėms organizacijoms ir tai yra tik dalis žemės ūkio programos ir tai būtų galima pasiekti ir ne per regioninės programas. E, Agri generalinis direktoratas ir toliau iki metų pabaigos teiks pasiūlymus, kaip supaprastinti situaciją reikalavimus, e, pasitelktamas deleguotusius ir įgyvendinimo aktus. Ir komiteto nariai seka ES dėrybas dėl TTIP. E, dėja proveržio nebuvo. Pažangos irgi pasiekta nedaug dėl žemės ūkio ir nežemės ūkio klausimų. Ir ypatingai JAV abejoja ES dėrybiniais tikslais ir geografinėmis nuorodomis. O mes nekalbame apie vyno klausimus ir dėl 17 e, vynų pavadinimų ir e, žinoma, dėl to kyla, kyla problemų ir dėl SPS. Taigi mes norėtume pabrėžti, kad ES ir toliau siekia ambicingų tikslų Ir mes norėtume, kad pasaulio PPO būtų tikras, tikras skyrius, naudingas skyrius visiems e, TTIP. Ir mums svarbu esmė, o ne kaip greitai reikėtų susidėrėti. Daugelie sektorių yra patiriama rimta krizė. Todėl būtina atsižvelgti į ES interesus pasirašant taip. Komisija priėmė sprendimą dėl Mercosur ir buvo nutarta neįtraukti jautienos ir dar vieno produkto. Siekiama ambicingų tikslų. Merkus, norime toliau dirbti su Merkosur šalimis ir siekiama dar, dar bus susitikimas Liepos mėnesį. Mes siekiame šiuose dėrybose taip pat stovėti už ES interesus dėl tarp institucinio proceso, dėl ekologiškių produktų, tai irgi vyksta. Ir mes sveikiname pirmininkaujančią valstybę narę, kad pasiekė tam tikros pažangos ir manome, kad bus galutinai susitarta birželio mėnesį šiais metais. Suprantu, kad tai nelengva ir Komisija stengiasi dirbti kūrybingai ir stengiasi įveikti tą totrukį tarp tarybos ir parlamento. Mes e, siekiame išteiškinti, kaip būtų galima nuo dabar iki birželio pabaigos surenkti pakankamai trišalių dėrybų. Ir puiku, kad visos trys institucijos dalyvauja, stengdamosi paspartinti trišalės dėrybas nes žinome, kad yra neišspręsta daug svarbių klausimų ir aš norėčiau paprašyti visų, kurie dirba prie tų klausimų, e, sustiprinti savo pastangas. E, pirmininkė, tai yra tik tai pačios pagrindinės temos ir esu įsitikinęs, kad bus daugiau klausimų ir apie kitas temas, bet kadangi jūs man davėte tik tiek laiko, tai aš susitelkiau tik į, tuos ne, ne, tik į keletą klausimų. Ir yra dar temų, kurios vis tiek lieka aktualios ir aš esu pasirengęs atsakyti į, į komiteto narių klausimus. Ačiū. Ačiū komisijos nariui už šį įžanginį pasisakymą. Tikrai dar turėsite galimybę e, atsakyti detaliau iškeltus klausimus. Galime dabar pereiti prie koordinatorių pasisakymų. Ir pirmiausia, ponas Des, koordinatoriams po tris minutės, bet nedaugiau. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū komisijos nariui Hoganui už tai, kad antrą kartą atvyko į mūsų komitetą struktūrinio dialogo rėmuose. Aš su didžiuliu susidomėjimu klausiau jūsų pasisakymo. Uh, Mm, e, man tikrai aktualūs rinkos mm, disbalanso klausimai, problemos pieno ir keulienų sektoriuose. Ir yra dar vienas e, pusiausvėros trūkumas, kuris man e, kelia nerima, tai būtent tiekimo grandinės disbalansas. Ar galima gražinti pusiausvyrą šiame sektoriuje? Aš kalbu apie kainų, e, apie dėrybas dėl kainų, apie prekybos centrus, kurie diktuoja sąlygas ūkininkams. Ir mes negalime leisti, kad tai tęstusi. Komisija turi imtis e, veiksmų. Jūs kalbėjote apie savanoriškus susitarimus. Aš juos žiūriu skeptiškai. Kas gali tokius susitarimus sudaryti? Mano šalyje 50 procentų e, dirba kooperatyvų pagrindų, 50 procentų privačiais pagrindais. Tai jeigu kooperatyvai sumažins savo produkcijos kiekį, tai privatus ūkininkai gali iš tikrųjų tai laikyti savo tam tikrų laimėjimų ar jiems palankę situaciją. Aš manau, kad mes turėtume iš tikrųjų pagalvoti apie tai, ar atsižvelgiant į krizės apimti, į krizės mastą, ar nereikėtų pašalinti dalies pieno iš rinkos. Aš pritariu iš tikrųjų siūlomoms valstybės pagalbos priemonėms, bet klausimas, ar šalis tomis priemonėmis pasinaudos. Jūs kalbėjote apie supaprastinimą. Iš tikrųjų žinau, kad um, parlamento nariai. Europos parlamento nariai atsiuntė daug pasiūlymų dėl supaprastinimo komisijai ir mums reikia kuo e, sistemingesnio paprastinimo, paliekant kuo mažiau biurokratijos. Uh, Vis dar yra tam tikrų nesutarimų, tam tikros trinties ir aš mūsų frakcijos vardu esu pateikęs keletą pasiūlymų dėl įgyvendinimo aktų. Vis dar e, reikia reikalinga diskusija ir iki metų pabaigos e, mes teiksime daugiau pasiūlymų dėl supaprastinimo. Ir dar norėčiau pasisakyti dėl TTIP, e, transatlantinės investicijų ir priekybos starties. Mes turime ginti e, ES interesus šios starties rėmose. Ponas De Castro, ačiū pirmininkė. Ir ačiū komisijos nariui Hoganui šią popietę dalyvaujančia mūsų posėdėje. Kaip Jūs labai aiškiai pasakėte, Europos žemės ūkis išgyvena labai sudėtingą laikotarpį. Žemus kainos daugelie sektorių. Na ir iš tikrųjų akivaizdu, kad ES nesima vadovaujančio vaidmens e, šiuo metu. Matome, kad vyruoja nacionalinės politikos, matome uh, kad e, kai kur yra nacionalizuojami ištekliai ir kai kuriais atvejais tai iš tikrųjų lemia priešingus rezultatus nei tie, kurių mes siekiame. Taigi mes iš tikrųjų e, turėtume siekti aktyvesnio Europos vaidmens, kad rinka būtų valdoma E, aiškiau ir kad būtų mažesnė individualių valstybių narių įtaka. Kai dėl žalinimo iniciatyvų mes sveikinome, parlamentas sveikino jūsų pasiūlymus šią linkmę, bet dabar matome, kad e, biurokratinė našta padidėjo. Ir valstybėms narėms kilo iš tikrųjų gyvendinimo problemų. Taigi mes matome e, žalinimo iniciatyvas kaip e, kažką, kas e, potencialiai turėtų būti naudinga aplinkai, bet tuo pat metu reikėtų mažinti biurokratijos ir tų kliučių, su kuriomis susiduria valstybės narės. Mm, be kita ko, mes norėtume, kad būtų peržiūrėtos tos priemonės, kurios naudojamos kriziai įveikti per ankstesnį teisėkuros laikotarpį mes iš tikrųjų e, patvir, buvo patvirtintos priemonės, kurios buvo veiksmingesnės. Ar mes siūlėme priemonės, kurios būtų veiksmingesnės valdant krizę, bet e, Europos parlamento pasiūlymai nebuvo priimti domen. Taigi aš manau, kad mums reikėtų labai svarbios diskusijos šiuo klausimu ir turime suprasti, kaip mes galime pakeisti savo veiksmų kryptį. Mes norėtume, kad tikrai žalinimas e, būtų reali iniciatyva, realus tikslas ir mes turime siekti, kad e, krizė e, žemės ūkė būtų valdoma geriau. Ir čia svarbus e, aktyvesnis Europos vaidmuo. O dabar mano klausimai jums, komisijos nariai. Mm, ar mm, iš tikrųjų bus pateikta konkrečių pasiūlymų dėl krizės suvaldymo sektoriuje iki metų pabaigos? Ačiū, panas Nikolson. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau paklausti komisijos nario, ar vykdote dialogą su valstybėmis narėmis mm, dėl mm, teritorijų, kuriuose yra natūralių kliučių mūsų mm, mano paties rinkimų e, apylinkėje e, yra diskusiją apie tai, mes žiūrime į žemėlapius ir e, matome, kad komisija galbūt iš tikrųjų dirba su ne visai tiksliais žemėlapiais. Taigi e, mums e, dėl to kyla klausimų. Išklausiau to, ką sakėte. E, Ir galiu konstatuoti, kad jau šiemet 5 e, procentais išaugo produkcija kai kuriuose sektoriuose ir tai e, mus neramina. Tai neramina ūkininkus, nes ūkininkai toliau gamina, augina ir situacija gali tik blogėti, negu bus dar blogesnė negu jau yra dabar. Žinote, kad e, mano pranešime E, buvo kalbama apie e, pieno rinkos stebėjimo centrą. Kokia jūsų nuomonė, kaip mes galime spręsti pieno sektoriaus problemas? Aš žinau, kad toliau dirba speciali darbo grupė, šios ryties, e, kada ji pateiks ataskaitą, nes kai pasirodys šį ataskaitą, tada galėsime pradėti e, įgyventinti konkrečius sprendimus, kurie galbūt padės sukontroliuoti tą produkcijos perviršį. Ir dar norėčiau pritarti tam, kai jūs sakėte anksčiau dėl transatlantinės e, investicijų ir priekybos sutarties. TTIP. Iš tikrųjų, TTIP mm, stumėsi į priekį lietai, galbūt taip yra dėl prezidento rinkimų e, JAV. Ir man kilo klausimas, ar komisijos narė Malmstrom e, sutinka su jūsų nuomonė. Iš tikrųjų, Strasbūrė prieš dvi savaitės e, vyko diskusija Ir panašu, kad ta sutartis vis dėlto sėkmingai stumėsi į priekį. Galbūt komisijos nariai jūs nenorite e, žiūrėti tiesai į akis, kad ES turės kažkaip priimti daugiau dar produktų tiekiamų Europai, kai tuo tarpu mūsų pačių ūkininkai jau dabar patiria didžiulį spaudimą realizuojant savo produkciją, tai galbūt mes turime pagalvoti realiai, kiek mes galime priimti ko savo rinkoje, o ne tiesiog aklai toliau siekti pažangos e, TTIP sutarties dėrybose. Ponas Rodė. Ačiū. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Komisijos nariai, struktūrinis dialogas visada svarbus Tik norėčiau Jums priminti, kad dialogas remiasi abipusiu. Mm, Abipusė komunikacija, taigi aš tikiuosi, kad šį kartą, priešingai nei praeitą kartą, jūs atsakysite į mano klausimus. Mes visi pastebėjome, kad e, imatės veiksmų, bandote suvaldyti krizę pieno ir mėsos sektoriuose, bet e, klausimas yra kaip grėsmė kilanti Europos ūkiams, tai yra renacionalizavimas žemės ūkio. Mes visi žinome, kad e, lankstumas e, tarp e, ramščių sukuria renacionalizavimą ir mažina vienodos ar sąžininkos konkurencijos galimybės ir mes taip pat žinome, kad yra pasiūlymų dėl šiltnamio efektą sukeliančių mm, dujų e, mažinimo žemės ūkio sektoriuje ir kad e, tai taip pat turės e, poveikį. Tai kokia būtų jūsų nuomonė dėl renacionalizavimo grėsmės žemės ūkio sektoriuje? Ir ar jūs galėtumėte pateikti pasiūlymų dėl to, kaip jos būtų galima išvengti? Pavyzdžiui, kaip būtų galima užtikrinti, kad naujas reglamentas dėl žest dujų užtikrintų vienodas sąlygas ūkininkams. Ačiū, ponė Sandra. Gracias, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Kiekvieną kartą komisijos nariai, kai atvykstate į mūsų posėdį, Na, nenoriu pasakyti, kad niekada nieko nepasakote naujo, bet mums reikia rimtų sprendimų, kaip išspręsti ES žemės ūkio krizę. Ir nematome nieko konkretaus. Taigi norėčiau Jums užduoti keturis klausimus. Galicijoje, iš kur aš esu, įmonės piknaudžiauja savo monopolinę padėtimi ir tarėsi dėl pieno kainų, kaipgi dėl konkurencijos įstatymo, ar neketinate nieko daryti. Taip pat Galicijoje 2200 prašymų pateikta dėl gyvulininkystės ūkių ir buvo atsisakyta teikti šią pagalbą dėl taupimo politikos. Kągi jūs atsakytumėte į tai? O trečiasis klausimas yra toks. Visai neseniai buvo kalbama apie TTIP ir ką tai reiškia. Ir vienas iš dalykų, vienas iš dalykų, ką mes sužinojome, tai kad žemės ūkio indėlis į, į Europos BVP sumažės 0,8 procentais pasirašius sutartį. Taigi, ką ketinate daryti? Ar ir toliau sakysite visiems, kad taip bus naudinga ES žemės ūkiui? Taip pat prašau jūsų paaiškinti, kaip dėrybos dėl TTIP pakeis jautienos importą, nes šiame sektorija patiriama daug problemų. Ponas Hoizin, ačiū komisijos nariai, kad atvykote. Žinote, kad ūkininkai yra labai sunkioje padėtyje daugam susidaro įspūdis, kad komisija tiesiog nori pralaukti šią krizę, tikėdamasi, kad kainos kažkada atsigaus. Ūkininkai netiki, kad komisija įmasi reikalingų veiksmų ir jūs tam tikrą prasme patvirtinote tai, sakėte, kad nėra tai blogai, kad eksportuojama nemažai produkcijos, bet ūkininkai ūkininkams mokamos labai žemos kainos. Ir jums reikėtų atsisakyti tokio požiūrio, kad reikalinga, mums reikia daugiau eksporto, jeigu norime stabilizuoti rinką ES. Juk yra paklausa ir pasiūla ir mums reikia subalansuoti šias abu dalykus. Tai galėtume padaryti to negalėsime padaryti naudodamiesi tik savanoriškomis priemonėmis. Gali būti labai sunku įtikinti visus dėl to paties. Sakėte, kad yra patvirtintos tam tikro priemonės, taip, tačiau tam reikalingi kreditai, tačiau ūkininkams nereikia daugiau skolų. Ilgalaikė prasme tai atneš nelaimę, nes ūkininkai bankrutuos jūsų pristatytos programos nepavykę. Daug kas sakė, kad pienininkystės sektoriuje reikia pokyčių 180 laipsnių. Ir kainos pakėlimas nuo 25 iki 26 centų nėra tinkamas sprendimas dėl Merkosur šalių. komisijos e, narys atsakingas už prekybą kalba visai kitaip nei jūs. Esame girdėję labai daug apie TTIP ir apie jos teikiamas galimybės, tačiau Greenpeace organizacija iš tikrųjų paaiškino, ką reiškia toks susitarimas. Tai yra kova tarp pramonės ir žemės ūkio. Šios dvi sritys bus viena kitai prieš pastatomos. Mes turim labai aiškiai paprieštarauti TTIP susitarimui. Mer, susitarimas su Merkosur šalimis yra labai panašus dalykas, nes mes turime prieštarauti tokio pobūdžio liberalizavimui. Na ir dar vienas dalykas. Ponas Des kalbėjo apie koncentraciją e, platinimo, skirstimo sektoriuje. Ir vyksta koncentra, koncentracija ir pasižiūrėkime, kaip ji vyksta iš apačios į viršų. Dabar atsiranda gigantiška įmonė šioje grandinėje ir mes negalime to toleruoti. Ačiū. Al posłaniu. Panas Agniu. Well, it's good to see you again, Commissioner. We met a couple of... Na, malonu, um, mes, jūs matyti, mes susitikome vėl prieš portą savaičių ir aš taip pat tikiuosi išgirsti naujus, naujas pasadas, nes aš noriu tikrai išgirsti naujienas apie ir jos politiką. Aš pastaruosius e, keletą metų m, dalyvavau ir... European Union. Uh ir mes e, uždraudžiame kai kurias medžiagas dėl, dėl grėsmės žmonių sveikatos ir taip pat dėl to, kad yra kancerogeninė medžiaga, bet jeigu tai būtų, tai mes negalėsim neimportuoti iš e, kitur, e, produktų iš kitur ir e, aš, mes vis dėlto naudojame pesticidus ir aš nežinau, kaip tai, kaip tai sustabdyti, bet aš norėčiau išgirsti jūsų pastabas, bet aš suprantu Galbūt sakysit, kad aš klystu, bet, pavyzdžiui, Prancūzija e, nori vienšališkai atsisakyti glifosido. Jeigu tai būtų, tai viena valstybė narė e, tiesiog pasirinktų savo kryptį ir e, ar tuomet e, Prancūzija nebeimportuotų grubių iš kitų valstybių narių. Na, mes čia patenkame didžiulę sumaištį ir aš būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte išsakyti savo nuomonę. Ir sakiau, kad e, dėl TTIP, kalbant apie kiaušinius, vėlgi daug e, kiaušinių gamintojų yra tokie ūkiai, kur yra laisvai vištos paikšto laisvai, bet kitur ES taip nėra ir čia yra sunkumas, kad e, Britanijoje e, laisvai vaikštančių e, vištų kiaušiniai yra rudų lukštų ir jie nėra plaunami. O e, kitur lūpštas yra baltas ir kiaušinis turi būti nuplautas. Tai vėlgi yra du skirtingi reikalavimai, du skirtingo aprašai, tai kas laimės šitą ginčą. Ir, ir e, e, kiaušinis sektorius, ar jis buvo apsvarstytas nu, kuriuose dėrybose? Na, dabar išklausėme koordinatorių nuomonę. At Atsiprašau, ponas Lasom. Oui, merci, merci, président. Monsieur Hogan, mars dernier. Dėkoju, praėjusiu kovo jūs tvirtinate, kad sankcijos prieš Rusiją nebuvo jūsų kompetencijos rytis. Ir jūs tikriausiai kalbėjote apie šitą problemą, nes Tai sukėlė katastrofišką padėtį mūsų žemės ūkyje ir aš klausiu, ką jūs darote, kokia yra logika, kai yra neteisėtos sankcijos, jos kenkia mūsų rinkai ir e, vėlgi tuo pačiu metu svarstame tą transatlantinę sutartis e, ir e, venkit išsikomybės, atvenkit atsikomybės ir pasakykit, kai e, aš manau, kad suprastinti paktą yra vienas iš tikslų ir jūs per savo komisaro kodenciją tai turite padaryti. Ir ar jūs galvojate apie tą nepaliaujamą kontrolę, kurią patiria ūkininkai Europos Sąjunga ir man tikrai baisu, visi, visi baisu, visi bijo e, griežtų, kompetitingų e, kontrolierių, kurių, kurie laikosi jūsų teksto raidės. Na, iš tikrųjų, jūs siekite praktinių sprendimų, na, aš nemanau. Aš, pažiūrėjau, manau, kad jeigu yra 14-15 dienų e, terminas, e, per kurį ūkininkas paneštų apie pažeidimus, būtų tinkamas terminas. Ir manau, kad e, tikrai toks sprendimas būtų geras ir akivaizdus. Toliau dėl TTIP jūs teigite, kad šita e, sutartis yra, mm, yra netinkama, bet tai kodėl tada tęsite dėrybas? E, toliau yra taip pat ir ribojimai, kainų ribojimai. Ir taip pat yra ir aplinkosaugos normos, kuriuose labai griežtos, jos sunkina e, ūkininkų darbą yra labai dideli reikalavimai ir tokių normų taikymas reiškia, kad bus iškita konkurencija su trečiosiamis šalimis ir kodėl jūs vykdote tokią e, apsunkinimo politiką. Teraz już możemy poprosić. Na, dabar jau galime suteikti žodį ponui komisijos nariui. Thank you, Chairman. Uh, first of all, on simplification. Uh, Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, dėl supaprastinimo. 20 pakeitimus e, pasiūliau pernai, pritaikėm juos, kurie būtų naudingi e, ūkininkams ir norėčiau atkreipti dėmesį į porą. Iš tų pasiūlymų. Pirmiausia, pirmą kartą mes e, nustatėme pirminį prevencinį patikrinimą taikomą ūkininkams, kurie kreipiasi dėl mokėjimo. Tam, kad būtų nustatytos kažkokios nedidelės klaidos. Ir tai padėtų iš tikrųjų sklaidyti tą baimės e, atmosferą, nes ūkininkai tiesiog bijo tikrinimų ir bijo patikrinimų ūkiuose. Taigi, jeigu institucijos e, atsakingos e, teisingai atlieka savo darbą, pritaikant šį pakeitimą, tai iš tikrųjų tai padarys didelę įtaką, ypač mažiems vidutinio dydžio ūkininkams, kurie, kuriems sunku teisingai viską užpildyti. Mes taip pat peržiūrėjome visus 200 um, reglamentų um, dėl bendro rinkos organizavimo ir e, mes sumažinome jų skaičių iki 40. Ir tai e, reiškia mažesnį administracinę naštą ir operatoriams, ir, ir ūkinės veiklos vykdytėms, ir administracijoms. E, taigi tai yra tikrai geras pavyzdys. Dar vienas paprastinimo būdas yra žalinimas ar ekologinės priemonės. Mes įvertinome žalinimą, klausėme suinteresuotųjų šalių nuomonės dėl šių priemonių įgyvendinimo ir dėl to, kokių pakeitimų reikėtų. 3300 mm, pasiūlymų buvo pateikta komisijai, 80 procentų iš jų pateikė ūkininkai, tai praktiškai matome, kas vyksta per artimiausias savaitės siūlysiu 15-20 pakeitimų papildomų, kurie padės dar e, patikslinti situaciją, sumažinti biurokratijos, e, kad būtų aiškiau interpretuoti visus reikalavimus, bet e, tuo pat metu siekiame didinti teigiamą poveikį aplinkai, nes tai buvo pagrindinis principas kurio mes e, siekiame 2013 teisėkuros procese. Bet yra iš tikrųjų pagrįstų priežasčių, kodėl kyla nesusipratimų ar, ar susirūpinimo, ne viskas yra aišku dėl visų detalių ir žinome, kad kai kurios priemonės, pavyzdžiui, nedaro pakankamo teigiamo poveikio bioįvairovės išlaikymui. Taigi, mes norime mažinti biurokratiją, biurokratiją ir didinti teigiamą poveikį aplinkai. Dėl to, ką sakė ponas Dekastro, dėl rinkos, rizikos valdymo priemonių jų yra dabartiniuose teisės aktuose, bet e, jos nepakankamai stiprios atsižvelgiant į rinkos, e, rinkos e, nepastovumą. Kaip sakė ponas Nikolsonas, speciali darbo grupė nagrinėja dabar, kaip galima būtų patobulinti dabar taikomas priemonės ir žiūrima ne vien ES pavyzdžius, galvojama apie kitus pavyzdžius, kuriuos būtų galima panaudoti, kokios priemonės galėtų būti pritaikytos. Mes žiūrime į JAV patirtį, Okeanijos šalių patirtį ir mes e, galvojame, kaip e, užtikrinti sėkmingą rinkos veikimą, atsižvelgiant į tokią nestabilę padėtį. Aš sutinku, kad reikia ES lygmens priemonių valdant, suvaldant krizę, kiek tai įmanoma. Praeitą rudenį mes 500 e, milijonų eurų skiriame šioms priemonėms aštuonios valstybės narės nusprendė e, iš, viso jokių, iš viso tų lėšų e, nepanaudoti. Taigi, ES reaguoja, teikia sprendimą, bet e, ne visi e, to nori. O mes iš tikrųjų siūlome 100 procentų finansavimo šių e, priemonių. Taigi tai yra tikrai rimta, solidi ES parama. Galbūt e, birželio mėnesį m, tos aštuonios valstybės narės e, pakeis savo nuomonę. Kai kurios valstybės narės e, panaudoja e, šias lėšas keisdamos ūkių struktūrą, galbūt tai yra nebloga naudojimo, neblogas naudojimo būdas. Toliau tiekimo grandinė. Apie tai buvo užduotas klausimas. Jūs žinote, kokia mano nuomonė apie tai šiame komitete. Apie tai buvo nekarta diskutuota ir parlamento plenarinėje sesijoje mm, mm, buvo kalbėta apie maisto tiekimo grandinės priemonės. Ir lauksiu, kuo baigsis visos diskusijos, kokie bus jų rezultatai ir kokie bus teisėkuros procesų rezultatai. Ir galbūt iš tikrųjų bus pritarta mūsų siūlomoms priemonėms dėl maisto tiekimo grandinės. Mes vėlgi čia e, dirbame su atitinkama darbo grupė, remiamės e, Junktinės karalystės, Ispanijos ir Lietuvos e, patirtimi ir nagrinėjame, kaip veikia tos priemonės. Dėl krizės pieno sektoriuje 23 priemonės jau pritaikėme praeitų metų rugsėjo ir kovo mėnesį. Vien šimtas pasiūlymų uh, Um, buvo pateikta valstybių narių, mes jas peržiūrėjome ir 23 iš jų buvo įgyventintos. Um, iš tikrųjų buvo tam tikrų biudžeto apribojimų ir teisėkuros uh, teisinių apribojimų, bet uh, mes turėjome iš tikrųjų visas reikiamas uh, teisėkuros priemonės, kad būtų galima suderinti pasiūlą ir paklausą, bet reakcija buvo ne vienareikšmiškai pasiūlytas priemonės. Siūlomos priemonės yra savanoriškos. Mes e, pasiūlėme e, lėšų valstybėms narėms, e, kurios gali pasirinkti tas lėšas panaudoti, teikdamos ar skatindamos ūkininkus taikyti tam tikras priemonės. 85 procentai produkcijos patenka į šią schemą. dėl ANC, dėl um, žymėjimo. Airijoje dėl atitinkamų teritorijų žymėjimų, dėl gamtinių kliučių. Taigi mes dirbame šiais klausimais su valstybėmis narėmis, jos taip pat turi teikti savo uh, pasiūlymus e, komisijai. Svarbiausia, kad būtų laikomasi, e, laikomasi teisės aktų. Bet ir aišku, komisija tikrai e, negali užsiimti teritorijų ženklinimu Airijoje. Neįsivaizduoju, kad mes galėtume matuoti sklypus ir kažką ženk, žymėti. Čia ko gero Airijos institucijams paliksime šį darbą. Mes vertinsime visų prekybos sutarčių poveikį. Atsakant į kitą klausimą. Kad būtų aišku, dėl ko nusileidome ką mes laimėjome, kaip keičiasi dabartinės esančios prekybos sąlygos ir dėl ko galime nusileisti ateities dėrybose. Dėl TTIP dėrybų mūsų įgaliojimai labai aiškus, jie visiems žinomi ir mes siekiame išlaikyti ES standartus, maisto saugos, aplinkos saugos, mm, gyvūnų, apsaugo, gyvūnų gerovės standartų ne visada lengva mums e, laikytis e, šių standartų apsaugos, bet iš tikrųjų dėrybos vyksta lietai, nes JAF e, nori turėti tik susitarimą dėl patekimo į rinką. Ir jie labai lietai derasi dėl kitų klausimų, dėl sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių, dėl, nepreky, dėl netarifinių kliučių. Uh, kurios e, labai svarbios mums, pavyzdžiui, siekiant patekti į JAV pieno rinką. Taip pat e, yra geografinių nuorodų klausimas ir JAV e, ne visai, ne, nelabai supranta, kad mes turime dabar tokią galiojančią geografinių nuorodų sistemą. Visi mes turime teisę turėti savo nuomonę apie dėrybų rezultatus. 28 valstybės narės ir Europos parlamentas turi e, teisę blokuoti susitarimą, jeigu kažkas jiems e, netinka. Taigi demokratinius principai galioja ir valstybės narės bet kada gali pasakyti, kad jos e, nesutinka su susitarimu. Bet iš tikrųjų, iš tikrųjų mūsų dėrybininkai turi užtikrinti, kad susitarimas būtų tinkamai subalansuotas, kad tai nebūtų tiesiog laiko gaišimas. Pasistengsiu atsakyti e, į visus klausimus. Paryžiaus konferencija, klimato kaitos konferencija iš tikrųjų suteikė pagreitį kai kurioms priemonėms. Ir aš noriu pasakyti, kad ir žemės ūkis turės prisimti tam tikrą atsakomybės dalį. Ir taip sutinku, mes turime užtikrinti vienodas veiklos sąlygas. Ir mes vykdome dėrybas, vyksta diskusijos dėl LULUCF su komisijos nariu Kanietė. Jis Liepos mėnesį teiks pasiūlymus visoms valstybėms narėms ir bus tada atsižvelgiama į mm, daug įvairių kriterijų bendrą nacionalinį produktą. Kriterijai daugeliu atveju politiniai. Taip pat mm, turės būti atsižvelgiamai mokslinės rekomendacijos. Taigi aš tikrai e, negaliu dabar jau pasakyti, kuo baigsis tos diskusijos, nes jos dar tebe vyksta, bet pasakysiu tiek, kad turi būti aiškus kriterijai ir turi būti sąžiningai ir teisingai paskirstomi atitinkami leidimai. Dėl nacionalizavimo Per paskutinę reformą buvo suteiktas tam tikras lankstumas ir subsidiarumas. Nežinote, kad e, iš tikrųjų sunku rasti vieną sprendimą galiojantį absoliučiai visiems. Bet mes nenorime iš tikrųjų kad visos e, priemonės būtų e, palankios tik turtingiausiams. Aš neminėsiu jokių konkrečių šalių, bet iš tikrųjų vienos valstybės narės yra stipresnės nei kitos. Todėl mums reikia europinio atsako ir būtent jį pasiūliau praeitą rugsėjį. Paski, pati, e, pasiūlėme mm, kriterijus, kurie atsižvelgia į skirtumus. Taigi man sunku būtų dabar, e, kai jau yra paskirtos lėšos, patvirtintos priemonės, persvarstyti europinį atsaką ir teikti kažkokį naują pasiūlymą. Bet e, iš tikrųjų mes tikrai nenorėtume renacionalizavimo. Mes e, manome, kad iš tikrųjų svarbu užtikrinti vienodas darbo, vienos veiklos sąlygas ūkininkams ir kuo geresnės e, sąlygas mūsų vartotojams dėl vidurio laikotarpio pežiūros. Kol kas nepadarėme galutinių išvadų, kaip ta peržiūra turėtų atrodyti, bet yra klausimų susijusių su rinkos valdymo priemonėmis, e, su greitu, greitesniu reagavimu į rinkos problemas vėriuose sektoriuose. Ir aš manau, kad mes turėtume galvoti ir apie supaprastinimo tikslus. Reikia siekti e, mažinti sistemų ir programų sudėtingumą. Taip pat turime suvokti, kad 2015 buvo pasirašyta nemažai tarptautinių susitarimų dėl tvaraus vystimosi tikslų, dėl klimato kaitos ir mes turėsime dalyvauti tos susitarimus įgyvendinami. Taigi, spręsdami dėl krypties veiksmų ateityje, mes turėsime visą tai turėti mm, omenyje. Um, E, atsakysiu kolegai iš e, Ispanijos. Aš e, džiaugčiausi, jeigu jūs pateiksite konkrečius faktus, kurios galėtų panagrinėti Europos komisija ar kitos institucijos. Nes jeigu yra kažkokių pažeidimų faktų, tai juos reikėtų gilintis. Aš neturiu priežasčių jumis abejoti. Toliau jautienos importas. Uh, Mes suprantame, kokie yra sunkumai šioje srityje ir mm, mes dabar atliekame poveikio vertinimą mm, dėl visų laisvos priekybos sutarčių, vertiname situaciją su vis, visų produktų situacija, taip pat ir jautienos. Ir galvojame, kad reikėtų iš tikrųjų galvoti taip pat ir apie Merkosur kon Merkosur kontekste apie jautieną mes matome, kad jautienos suvartojimas ES mažėja. Tai jautienos importas yra aktualus klausimas. Rugsėjo pabaigoje bus paskelbta atitinkama ataskaita, galbūt tada bus aiškesnis vaizdas. Ir dar klausimas dėl Rusijos. Aš neatsisakiau savo uh, E, pareigų, aš puikiai žinau, už ką esu atsakingas. Komisijos narys Andriukaitis e, susitiko su Rusijos žemės ūkio ministru Paryžiuje visai neseniai, kur vyko tarptautinė konferencija ir nepavyko jiems pasiekti kažkokios pažangos. Tai ne todėl, kad e, komisijos narys Andriukaitis dėtų nepakankamai pastangų Aš galiu pasakyti tik tiek, kad Rusijos valdžios institucijos per mažai daro. Kalba galbūt pakankamai, bet e, daro tikrai e, per mažai. Bet mes toliau stengiamės. Ir ponui Agniu atsakysiu dėl kiaušinio. Aš nesu ekspertas, e, bet tai yra santė direktorato kompetencija. Bet jeigu jūs pateiktumėte raštu, galbūt tos techninės detalės dėl kiaušinių lūkštų, e, galbūt komisijos narys Andriukaitis pateiks atsakymą. E, Taigi yra iš tikrųjų užduota klausimų, kurie yra santė generalinio direktorato atsakomybė dėl draudimų kai kurių chemikalų Prancūzijoje. Iš tikrųjų, tokių vienašališkų draudimų esama taip pat ir Prancūzijoje ir ministrė Zegolen Royal dirba su tokiais draudimais, papildomais draudimais. Mm, Ir kokį poveikį tai padarys kitoms valstybėms narėms kol kas neaišku, nes taryboje dar nėra pateiktas atitinkamas pasiūlymas. Bet e, aš e, asmeniškai nematau e, priežasčių, kodėl tą patį produktą reikėtų dar kartą tvirtinti. Ačiū. Ačiū. Dėkujame, panė pirm... komisaro nariai. Ir toliau klausimai į Laikas skirtas yra vienutė. Labai prašau nesikartoti. Taigi, ponas Alins Garsie. Labai ačiū, ponė komisijos nariai. Mes gyvename sunkiais laikais, kalbant apie CP. Ir aš taip pat klausiausi, ką jūs sakėte, bet sklando gandai apie tarp ateitį BŽVP ateitį ir kokius bus, kokia bus žemės ūkio ateitis. Ar vis, su visko, visko rūpinsis žemės ūkio plėtros direktoratas? ar keli direktoratai. Toliau, e, dėl kilmės žymėjimo, ar yra kažkokia pažanga, ar yra kažkokių rezultatų, kas pasiekta nuo, nuo metų galo, mes norėtume žinoti šiek tiek daugiau. Toliau, dėl pieninkistės ir pieno sektoriaus daug bendrovių turės palikti rinką. Ir kai dėl praėjusių metų ataskaita apie kainas Europos parlamentas parengė mm, pranešimą ir mm, teigia, kad vienas sektorius stebėjimo organizatorius nutingas, jo pastabas nutingos toliau, kaip dėl pinigų ar ką reiškia daugiau pinigų, daugiau finansinių resursų, ar čia yra daugiau, e, kaip bus mažinama gamyba. Ir toliau, jeigu e, dėl intervencinių prai, kainų e, daržovių vaistų sektoriuje mes jam nepritarėme. Aja. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, uh, commissaris, ik ben, uh, ik ben blij dat u uh, bij ons aanwezig bent. Ačiū. Komisija, džiugiuosi, kad atvykote į posėdį. Kalbėjote apie žemės ūkio krizę, apie pienininkystės sektorių. Iš tikrųjų, kalbame apie socialinę ir ekonominę problemą, su kuria turi susidoroti daug ūkininkų. Jie negali nustoti vykdę savo veiklos. Juk yra ir šeimininė situacija. Ir ar negeriau būtų, jeigu uh, kriziai įveikti skirtos lėšos buvo, būtų e, leidžiamos socialiniai ir ekonominiai politikai. Tuomet būtų galima padėti ūkininkams nutraukti veiklą ir būtų sukurta geresnė pusiausvėra rinkoje. Pažvelkime į situaciją su pienu, keuliena. Manau, kad mums reikėtų sukurti geresnę pusiausvyrą. Ir buvo kalbama apie pa, tam skiriamą paramą, tam skirtiną pra, paramą. Kalbėjote apie Rusiją ir teigit, kalbėjote apie Rusijos ministrą. Bet argi ne, argi valstybės narės negalėtų sudaryti sutarčių su Rusija, tuomet nereikėtų e, eiti per komisiją, komisijos lygmenio. Nes kai dėl keulienos mes galėtume pagerinti situaciją. Panas Erdos. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į problemą susijusią su medumi. kuris yra skiedžiamas E, išorinėse sienose buvo paimti mėginiai ir pasirodo, kad 31 procentas medaus yra padirbtas arba atskiestas. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną maždaug 165 tūkstančiai kilogramų netikro medaus patenka į ES. Taigi mano klausimas toks. Ar komisija ketina uh, E, imti daugiau mėginių prie ES išorės sienų? Ar rengiama kokia nors metodika, su kurios pagalba būtų analizuojami šie medaus mėginiai, kaip tai daroma Prancūzijoje? Panas Peter. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, meneer de commissaris, u bent dit jaar als het ware een diplomatiek offensief gestart om export Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, jūs e, pradėjote kalbėti apie ES eksporto rinkas, apie Kolumbiją, Kiniją, jūs kalbėjote ir apie Vietnamą, ir Indoneziją ir taip toliau, bet kokių konkrečių rezultatų yra pasiekta iki šiol? Ar jūs tie rezultatai tenkina ir kokių kitų misijų esate numatę 2017-iesiems? Pamėdotas, ponia. Pani poseł Dots. Uh, Pane Pasaudots, ačiū pirmininkė komisijos nariai. E, visai neseniai Šiaurės Arijoje jūs taip pat buvo, buvote renkamas mano rinkiminėje apygardoje. Ir jeigu galėtumėte, galėjote, jeigu būtumėte dirbę ilgiau, taip kaip aš, būtumėte galėję dalyvauti žemės ūkio parodoje ir būtumėte galėjęs pakalbėti su ūkininkais nes kiekvienas ūkininkas kalba apie labai sudėtingą situaciją ūkiuose dėl labai nedidelių kainų, dėl apivartinių lėšų trūkumo. Ir tikrai ūkininkai būtų labai nusivylę jūsų šiandien išsakytoms pastaboms dėl savanoriško tiekimo. Jūs kalbėjote apie savanoriškus veiksmus ir regis, kad mes daug ką paliekame ūkininkams ir perdirbėjams. Ir kad nėra tarybos lyderystės šiais klausimais. Ir dar, pirmininkė, kai kalbame apie BŽUP laikotarpio vidurio pertrauką, peržiūrą, tai mums tikrai reikėtų panagrinėti daug jūsų paminėtų klausimų. Pane Pitil. sa kolegama iz Evropske pučke stranke koji su članovi članice ovog odbora. Vidurio Europoje e, mus tiesiog stebina e, ir, ir klimato pokyčiai ir mes turim pasakyti, kad labai gaila netgi kad pas mus e, ir e, daug vynoginų nukentėjo ir sunku tiesiog dirbti vaisių daržovų sektorija tikrai ir mus palėtė Rusijos embargas ir taip pat ir gamtos katastrofos prisidėjo prie situacijos bloginimo. Tai aš norėčiau žinoti, kaip galėtumėte padėti mūsų gamintojams, kuriuo, kuriuos ištiko e, nelaimės, kurie, kurie nukentėjo nuo šalnų balandžio mėnesį ir kokios priemonės, kokiamis priemonėmis jie galėtų pasinaudoti, e, kai patiria tokius nuostolius. Ponas Tenano. Euh, Gerbiamas komisijos nariai, dėkuoju, kad atvykote į mūsų posėdį tokiu sunkiu laikotarpiu, sunkiu žemės ūkiu laikotarpiu. E, pieno kvotų panaikinimas padarė savo įtaką ir daug e, gamintojų, daugeliu gamintojų tikrai mokama labai mažai, kainos žemos. Jūs minėjote 222 straipsnį, taip, bet manau, kad to nepakanka, kad atsakytume, pateiktume atsaką europinių lygmenių. Ir šitas gamybos mažinimas savanoriškai turėtų mm, lydėti ir europinės priemonės. Ir negalima renacionalizuoti bendros žemės ūkio politikos. Šita bendros žemės ūkio politika yra tai, ką reikėtų ginti, ypač kalbant apie biudžetą, nes yra daug pagundų ir gydama, būdamas biudžeto komiteto nariu, žinau, e, ką, apie ką kalbu. Tai yra e, pagunda skirti pinigus kitoms politikoms. Ir ar jūs įsipareigojate, kad e, bus tikrai vykdoma tinkama politika. Pan posel Ferrand. Pan posel... Ponas Teran. Taip, dėkui, ponė pirmininkė. Turiu keletą pastabų, nes klausiausi kolegų, kurie sako, kad reikia daug Europos, mažiau demokratijos ir aš noriu atsakyti, bet yra e, kuo daugiau Europos, tuo mažiau demokratijos. Ir gerbimas komisijos nariai Aš norėčiau grįžti prie kai kurių jūsų tvirtinimų, kai kurie genių jūs kalbate apie vienodą, vienodas dėties politiką ir turiu pasakyti, kad mes jums suteikėme mandatą, kad e, dėrėtumėtės ir pasiektume pusiausvyrą tarp importuotojų ir, ir gamintojų. Ir dabar e, išliekama, mes išliekam ambicingi, bet koks yra ritmas. Ir iš jūsų pasisakymo aš suprantu, kad kontrolė kontrolė, kontrolė mums yra e, svarbi, bet nėra tinkamai vykdoma. Ir gerbimės komisijos nariai, e, dėrybos dėl taip, e, iš vairių šaltinių mes matome, kad amerikiečiai nesvarsto kai kurių klausimų. Šitą temą tikrai dar nebuvo tinkamai apsvarstyta. Arba jūs stebuklus darot, arba mums teisybės nesakot. Ir aš turėčiau porą klausimų. Ar kilmės žemėjimas, kuris yra neatskiriama mūsų Europos paveldo dalis, yra svarstama dėrybose? Ir antras, paskutinis klausimas, kodėl remintis dabartiniu dėrybiniu pagrindu yra ribojantis e, sąrašas, o ne išsamus sąrašas, kuris apimtų visas kilmės e, e, nuorodės. Pani posėl Hoibuš. Pane Roibuš. Herzlichen Dank, ähm, Herr Kommissar. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Aš norėčiau pakalbėti apie visiškai kitokį klausimą tai yra susiję su žemių grobimu ir žemės koncentracija. Žinau, kad komisija kritisavo, kri, kritikavo e, atliktą tyrimą. Yra teikdama, kad šiame dokumente nėra pakankamai pagrindo, pakankamai informacijos, taigi norėčiau paklausti jūsų. Teigite, kad nepakanka empirinių patikimų duomenų. Taip, kalbėjote apie mūsų parengtą pranešimą. Taigi, gal jūs turite patikimų duomenų, kada pradėsite rinkti duomenis? Tai yra kada mes galėsime pažiūrėti į tuos sandorius, uh, panagrinėti tuos sandorius susijusius su žemės pardavimu, kas yra pardavėjai, kas pirkėjai, kokia yra pardavimo nuomos kaina. Ir tai yra labai svarbu žinoti, nes tik tuo met bus galima šioje srityje užtikrinti skaidrumą. Nes žemė, mūsų žemės ūkio sektoriui yra labai svarbi. Ponas Santos. Ponas Santos. Turėčiau vieną klausimą, jeigu galima, tai aš e, norėjau užduoti tik tai vieną klausimą. 32 straipsnėje yra kalbama apie tai, kad komisija privalo analizuoti temas, kurios yra į, svarbios e, atokiems regionams tam, kad parengtų pasiūlymą. Mm, Europos pasiūlymai įvairioms įvairioms e, partneriams ir kaip ką tai galim pasakyti apie Mirkosur ir tai taip. Apie tai dar nebuvo kalbėta. Ir mano pastaba dėl pieno kainų. Dabar jos pasiekusios minimumą ir tai to nepakanka gamintojams. Valstybės narės ir taip pat Europos komisija ties to dirba, tačiau nepakanka, kad būtų sustabdytas kainų mažėjimas ir kad gamintojai gautų deramą atlygį už savo darbą negalime priimti sprendimus, kurie paskui neveikia. Ir toliau atšaukus kuotas sistema neveikia ir dabar ūkininkai eina į gatvę ir prašo, kad būtų kuotas sugražintos. Tai yra klaida, kuri gali būti pakartota ir kitose, kitose sektoriuose. Ačiū. Merci, monsieur le président, merci, monsieur le commissaire. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė komisijos nariai, kad esate su mumis. Dabartinė krizė vėlgi nurodo tos sunkumus, e, problemas, e, koks yra ryšys tarp gamintojo ir pirkėjo. Visų pirma, Romos e, sutartis, joje buvo numatyta konkrečios nuostatos, pagal kurias turėtų vykti konkurencija, kad ūkininkai galėtų organizuotis ir kad jie galėtų dėrėtis kaip lygus lygius su pirkėjais. Ir pakanka pasakyti, kad tokia ideali situacija neegzistuoja. Mes pas, paskutinį žemės ūkio politikos reformą mes norėjome kad, padaryti, kad šitą nuostatą veiktų, ją įgyvendinti ir norėjome um, patobulinti konkurencijos taisyklės, kad jos būtų palankesnės žemė ūkininkams, žemdirbiams ir dabar Ir jūs matote, kad yra sunkumai, kad yra, e, koks yra spaudimas. Ir kaip jūs numatote, kaip planuojate gerinti situaciją, kad konkurencinė padėtis būtų palankesnė gamintojams. Ja, danke, Herr Kommissar. Ich möchte noch einmal auf die Freihandelsabkommen und die Ačiū komisijos nariai. Leiskite šį beitą pasakyti apie laisvai, laisvosios prekybos susitarimą ir būtent ATIP. Jau nekarta buvo kalbama apie geografinės nuorodas ir visose susitarimuose, pavyzdžiui, TTIP yra išvardyjamos geografinį, yra parengti geografinių nuorodų sąrašai ir mes nežinome, kaip tie sąrašai yra rengiami. Daugelie susitarimų tas sąrašas yra toks pats, bet jeigu pažvelgtumėte į produktus ir į nuorodas, e, kai jie yra eksportuojama ar į, ar į Vietnamą, ar į Kanadą, ar į JAV, tai e, Tai gali būti labai skirtingi produktai, o mes kalbame apie geografinės nuorodas, todėl būtų, reikėtų turėti atskirą sąrašą kiekvienam susitarimui. Gal galėtumėte paaiškinti, kaip sudaroma tie sąrašai ir kaip būtų galima juos patobulinti, kad jie atspindėtų rinkos poreikį. Pane Hazekamp. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau pakalbėti su komisijos nariu apie kitas krizės, krizės kurias sukėlė žemės ūkis. Pavyzdžiui, biologinės įvairovės krizė, klimato krizė, gėlo vandens krizė. Ir yra daug tarptautinių susitarimų ir ne visų jų laikomasi. Štai vandens direktyvą ir oro kokybės direktyvą. Kai dėl gyvulininkystės, tai ji yra pagrindinis taršos šaltinis. Taigi norėčiau sužinoti, kaip ką mano komisijos narys tuo klausimu. Ar jisai supranta, kad žemės ūkio gyvulininkystės skatinimas nepadeda pasiekti aplinkosaugos tikslų. Kitaip sakant, ar sutinkate, kad augalinių produktų gamyba didės ir tai darys žalą Europos biologiniai įvairoviai. Norėčiau sužinoti, ar pritarėte man, kad žemės ūkiui skirtą subsidijas reikia panaikinti. Panas Takula. Ačiū pirmininkė. Ačiū už išsame apžvalgą. Ačiū už tuos veiksmus, kurių ėmėtės rinkos situacija pienininkystės ir keulininkystės sektorija yra rimta, ateitis netrodo linksmai, mes galėtume pakeisti tą situaciją, jeigu galėtume gamintojams 2016 metais mokėti didesnės išmokas ir gal būtų galima mokėti iš ankstinės išmokas Ir šiais metais galbūt galėtume daryti tą patį. Dėl iš ankstinio mokėjimo reikia pakeisti sistemą. Praėjusiais metais šios išmokos vėlavo ir nedaug ūkininkų galėjo jomis pasinaudoti. Komisija turėtų atlikti frontloading e, tyrimą. Pone Hoganai, ar esate pasirengę tai padaryti? Ponas Ropė. Komisijos nariai, noriu padėkoti Jums, kad Jūs nepreseniausiai lankėtės Lietuvoje ir buvo susitikę su žemdirbėjais, aptarėt vietoje problemas. Noriu pasakyti, kad e, šiandieną iš tikrųjų e, pati didžiausia arba skausmingiausia Lietuvoje problema tai, kad e, atskiri, atskiras žemės ūkis, ypatingai pieno ūkis, tapo visiškai nekonkurencingas Europoje dėl mažų kainų ir dėl labai mažų išmokų. Ir tokiu būdu, reiškia, e, į Lietuvą plūsta perteklinis europinis pienas ir praktiškai žlugdomas Lietuvo šitas sektorius. Noriu aš jūsų paklausti, kada gali tikėtis Lietuvos žemės ūkis e, didesnių išmokų, nes skirtumas tarp išmokų E, Baltijos šalyse Lietuvoje yra pakankamai didelis ir todėl lūkesčiai e, dabar jau matosi, kada nėra rinkos reguliavimo, tapo visiškai nekonkurencingas. Ačiū. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Herr Kommissar, ich möchte noch mal zur Milchpolitik äh, zu. Ačiū. Pirmininkė, ačiū komisijos nariu. Aš norėčiau taip pat äh, kalbėti apie uh, pieno ūkį. Sureaguosiu tai, ką sakė ponas Hoislink, nemanau, kad reikia radikalių priemonių, siekiant suvaldyti e, šią krizę. Aš manau, kad mes turime e, pagalvoti apie tai, kokias priemonės e, galėtume parengti, bet iš tikrųjų turime gerokai pasistengti kad išbristume iš krizės pieno sektoriuje. Aš tikrai už supaprastinimą. Ir aš uh, už tai, kad būtų teikiama pagalba valstybėms narėms. Bet nemanau, kad uh, per, pastaruos, per artimiausius 6-8 mėnesius to pakaks. Visas žemės ūkis išgyvena krizę. Ir galvojant apie visas, apie bendras devynimis taisyklės, galbūt mes turėtume padvigubinti e, pagalbą. Pans Kalinovski, ačiū. Ačiū. E, manau, kad e, pieno kvotų panaikinimas plus Rusijos embargas ir lėmė tokia gilė krizė šiame sektorėje ir, aišku, ūkininkai kenčia labiausiai. Turiu klausimą komisijos nariui. Ar jūs Taip pat manote, kaip ir runkelių augintojai, cukrinių e, runkelių augintojai Lenkijoje, kad panaikinus kvotas produkcija persikels e, iš vienų šalių į kitas. Todėl, kad, bet vis dėlto kapitalas visada turi konkrečią šalį, jis yra konkrečioje šalyje. Taigi, jeigu atsisakoma kvotų, atveriamos rinkos, ar jūs nemanote, kad tai prieštarauja Europos žemės ūkio modeliui, modeliui, pagal kurį mes siekiame garantuoti ūkininkų pajamas? Ačiū. Ponas Būda. Yra problemų dėl to, kad trūksta dokumentų. Per metanais kalba be mikrofono. Įjunkite mikrofoną. Na taigi, aš norėjau pasakyti, kad, pavyzdžiui, Rumunijoje nebūtų įmanoma e, mokėti išmokų, jeigu, pavyzdžiui, nėra pateikta atitinkami dokumentai ir dar nėra e, išmokos išmokėtos už praeitus metus ir tai mm, kenkia žemės tūkiui ir ar Europos e, komisija gavo dokumentus iš Rumunijos, nes Rumunijos valdžia kreipėsi pagalbos ir problema yra tai, kad nėra išmokėtos kvotos ir tai susijęs su milijonu eurų, dėl to aš norėčiau pasakyti, kad nebuvo išmokėtas nei vienas euros iš to. It's good to be positive, but uh, it's even better to be realistic. Na, e, būkime realistai, 15 metų sausį jūs sakėte, kad pieno sektorė krizės nėra, bet vėliau paaiškėjo, kad krizė buvo žemės ūkėje šiais metais. Dabar jūs sakom, kad reikia žiūrėti pozityviai, nes eksportai, eksportas žemės ūkio, pieno produktų eksportas yra geras. Na, kaip, jeigu, pavyzdžiui, žmonės gamina ir nieko iš to negauna, patiria nuostolių ir e, ką galim pasakyti, e, ar gamintojai turi imti paskolas, kad parduotų savo produktus, tai paprotybė. Na ir prašyčiau atsakyti iš e, šitą klausimą, čia vis dėlto turi būti e, struktūrinis dialogas, aš norėčiau pasakyti aiškiai, dėl supaprastinimo, kodėl nesupaprastinti kaimo plėtros ir uh, on Brexit? What analysis of the impact of Brexit has been carried out? Ir dėl klaidų e, lygio, na tai e, mes kalbam apie nacionalinius klausimus, aš atstovauju Airiją, kaip jūs atstovaujat Britaniją. Pan poseł Flanagan. Pani poseł Flanagan. E, Miller. Pan poseł Miller. Pan jest Miller. Gesagt, Sie haben den rechtlichen Rahmen genutzt und alle Instrumente. Gerbiamas komisijos nariai, jūs kalbėjote apie teisinę sąrangą, jūs sakėte, kad yra visi, e, visos reikalingos priemonės ir, o kalbant apie finansus, tai pinigų neliko biudžete iš šitų 420 milijonų e, dabar e, susitėjai mokėjimai, tai yra atsitėjai mokėjimai ir e, kai kurios valstybės narės dar moka tokias išmokas pieno sektoriuje ir nenustabu, kad Suomija, Lenkija moka iš šitų 420 milijonų. Mes neturėtume kalbėti vien tik tai su Merkosur ir TTIP, mes turėtume dėrėtis su Ukraina ir Rusija, sudarykime prekybos sutarimus su šitomis šalimis, tai padės mums eiti į priekį. Yra daug e, ūkininkų, kurie norėtų atsisakyti ūkininkavimo ir e, kurie neturi e, paveldėtojų ir čia mes galėtume jums padėti. Ir atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės, na, nežinau, kaip, kaip tai pasiekti, kaip sumažinti ir atsakyti pieno kvotų keletą pastabų. E, jūs mus stebinate, sakydamas, kad e, nėra išleisti pinigai. Ir čia reikėtų tą klausimą išspręsti. Ar nematote, kad, nemanote, kad kriterijai, prieigos kriterijai nėra aiškus, tai nėra pritaikyti? ir nevienodi visose valstybėse narėse. Kita pastaba dėl pieno sektoriaus. Man kilo klausimas, ar reikia sieti E, kaip, kaip reikia reguliuoti dydžius, reguliuoti kvotas ir taip pat e, dėl konkurencijos taisyklių, konkurencijos žemės ūkyje. Ir paskutinė, pagal paskutinę informaciją, kaip sakė kolega iš e, Kroatijos, yra Europos regionai ir ypač ten, iš kur aš esu kilusiu, tapo tikrai e, patiria didžiulę e, krizę, bet čia reikėtų e, imtis priemonių, bet jų nesimama. Kužmių. Dėkuoju, panas Kužmiuk. Pane komisijos. Dėkuoju, pane komisijos nariai, jūs savo laiku teigiate, kad komisija siekia mm, atverti Amerikos rinką, tai yra Europos obliams ir kreušiams ir mm, ypač po Rusijos embargo. Ar jūs čia matote galimybę eksportuoti žem, Europos žemės ūkio produktus? Tos mm, dėrybos tęsiasi, ar jos vėluoja, ar šitas mm, projektas buvo visai užmestas. Ir kitas klausimas, ar jūs vertinate kokia yra e, žemės ūkio biudžeto e, dalis nebus išteista iki metų pabaigos. Ar yra kažkokie vertinimai tų, tų nes, pavyzdžiui, krizinį rezervą galėtume panaudoti ir parimti e, tą sunkę situaciją įvairiose žemės ūkio srityse, apie kurias kalbėjo kolegos parlamento nariai. Martinės. ¿Ven esta viñeta? es de un ilustrador gallego. Galicia es una de las principales zonas de Europa de producción láctea. Galicija yra vienas iš didžiausių pieno produktų gamintojų ir e, Galicijos ūkininkai mato, kad, mano, kad jų karvės žus iš bado, nes jiems nėra, pin, trūksta pinigų nupirkti pašarui ir jie dar mm, turi jiems dar taikomas baudas. Ir, pavyzdžiui, žiūrėkit iš tą plakatą. Jeigu apleisit gyvulius, tai yra, tai yra už tai bus baudžiama. O kas bus, jeigu apleisim e, žemė, žemdirbis ir mūsų. Mūsų žemdirbystė tikrai kenčia e, lėtą mirtį ir BŽP to neišsprendžia, tai mes turime, mes norime ginti e, ūkininkus, bet negalim jų maitinti tuščiais pažadais. Ir supermarketų e, tinklai yra remiami ir jie remiami dėl, dėl tų sustarimų, dėl priekybos sustarimų, kurie slaptai sudaryti su JAV ir Kanada. Ir taip pat kalbama, kad vartotojai vartoja vietose, bet mes turim ginti um, ūkininkus, mes turim juos saugoti. Aš galiu kalbėti tik vieną minutę, bet jums tenka politinė atsakomybė darbais, o ne žodžiais parodyti, kad jūs neleisite mūsų žemės tokį mirti. Čia Pan poseł Melo. Ponas Melo. Obrigado, Sr. Presidente. Leite, suínos, embargo, distorção de regras do mercado, enfim, a vida do comissário não é fácil, mas os agricultores. Na, embargo yra sunkus klausimas, bet tai tikrai apsunkina Europos ūkininkų gyvenimą. Turiu pasakyti, kad Portugalijoje yra e regionai, kur eh, daug gaminama Čia ne aš turiu kalbėti. Kažkas ne taip. Taigi yra regionai, kurie priklauso nuo penininkystės. Aš atsiprašau, aš nepagalvoju, kad jūs man kažką norėjot pasakyti. Taigi, kai kurie e, regionai priklauso nuo penininkystės ir aš turiu tokį klausimą. reikia teikti atitinkamą pagalbą ūkininkams ir noriu paklausti, kada padidės papildomos e, išmokos pagal dėmeninis taisyklį. Ir dar vienas klausimas. Mm, kaimo zonos tikrai yra labai svarbios ir Portugalija daug investuoja. Ir dabar aš matau, kad e, naujo, ateis nauja vyriausybė, viskas keičiasi. Todėl klausim, ką galėtų padaryti Portugalijos vyriausybė, kad garantuotų, kad e, žemės ūkio situacija Portugalijai pagerėtų. Eh, Prezidente, grazie komisario Hogan per la consueta disponibilità. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū komisijos nariu už tai, kad rado laiko atvykti į šį komitetą diskusijai. Daug klausimų jau užduota ir aš e, tikrai nenoriu kartotis. Ypač nenoriu vėl liesti tų klausimų, į kuriuos jūs jau atsakėte. Bet e, man tikrai kyla nemažai susirūpinimo dėl e, prekybos sutarčių, dėl kurių dabar deramasi. Mes labai dažnai kalbame apie TTIP, bet pamirštame kitus susitarimus, dėl kurių šiuo metu deramasi arba kurie dabar jau galioja. Pavyzdžiui, Merkosur susitarimas. Jis daro tiesioginį įtaką BŽUP. Merkosur, tiesą sakant, turi didžiulę įtaką. 50 procentų viso importo iš Merkosūro yra žemės ūkio produkcija. Ir priekybos deficitas yra apie 20 milijardų atlikta poveikio analizė. Kiek žinome, ir aš norėčiau sužinoti, kaip komisija vertina šių sutarčių vertinimą e, poveikį žemės ūkiui. Pane Kjostinger, ačiū. Aš norėčiau pereiti prie šiek tiek kito klausimo. Miškininkystė. Miškų strategija buvo parengta pernai. Parlamentas parengė labai stiprų, stipriai suformuluotą dokumentą. Buvo kalbama apie veiksmingą išteklių naudojimą, buvo kalbama apie privalomus teisės aktus, apie kaskadinį naudojimą ar laipsnišką naudojimą. Uh, Mano klausimas jums būtų toks. Kokia jūsų pozicija į parlamento reikalavimus? Komisijos strategijos įgyvendinimas. Ar įgyvendinant strategiją bus atsižvelgiama į parlamento nuomonę, kuri buvo patvirtinta e, absoliučia dauguma, ypač tie aspektai, kurie susiję su išteklių veiksmingų naudojimu, e, ir biomasės kriterijais. Tikrai būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ir dar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kokia žala padaryta um, Austrijos, Slovenijos ir Kroatijos miškams ir uh, daliai Vengrijos miškų. Iš tikrųjų, uh, tai yra tikra gamtinė uh, katastrofa. Aš noriu tiesiog atkreipti dėmesį į tai. Ačiū. Aš norėčiau užduoti porą klausimų. Pirmiausia, biurokratijos mažinimas. Tikiu, kad e, tikrai to siekėte, komisijos nari, bet kol kas iš tikrųjų ūkininkai nelabai jaučia jūsų darbų poveikį. ypač mažiai ūkininkai, tikrai nelabai jaučia teigiamą poveikį. Ar jūs negalėtumėte steigti kažkokią, tai vadinamą, e, pašto dėžutę e, smulkėsiams ūkininkams, kurie galėtų tiesiogiai jūs kreiptis, nes e, priešingai iš tikrųjų nelabai veiksmingas yra įvairių klausimų sprendimas. Toliau pieno rinka. Jūs kalbėjote apie pieno tiekimo sumažinimą, aš norėčiau, kad apie tai pakalbėtumėte daugiau. Ponas Agnių dar nori pasisakyti. Ne. Ačiū tuomet. Na, tuo ir baigiame klausimų raundą. Aš pats norėčiau dar jūsų paklausti, apie klimato kaitą ir galima šios ryties priemonių poveikį žemės ūkiui, nes jos gali sudaryti dar papildomą naštą. Ir dabar jau paprašysiu komisijos nario atsakyti į 27 narių užduotus klausimus. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju visiems už klausimus. Nemažai jūsų minėjo geografinės nuorodas, ponas Erandi ir kiti. Ir tai tikrai labai svarbus klausimas visoms laisvos prikybos sutartims. JAV turi kitokią sistemą nei ES, kalbant apie geografinių uh, E, vietovių apsaugą ir, ir produkcijos apsaugą. Ir jav tiesiog sunku pripažinti, kad mes turime kitokią sistemą. Mes tikrai stengiamės parodyti, įtikinti JAV, kad ta sistema mums labai svarbi ir kad nebus TTIP susitarimo, be aiškių nuostatų dėl geografinių nuorodų apsaugos. Taigi aš noriu visus patikinti, visus parlamento narius ir Prancūzijoje, ir Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, visiems kitiems, kam tai aktualu, norėčiau pasakyti, kad tai yra esminis dalykas dėrybose. Ir jeigu JAV netenkins mūsų reikalavimų dėl geografinių nuorodų, tai susitarimo nebus. žemės grobimas Pone Henbuš kalbėjo apie šį klausimą. Komisija kaupė statistiką apie žemės įsigijimus hektarais tarp šalių regionų, bet nekaupiama informacija dėl e, individualių susitarimų ir to neketiname daryti. Tai yra valstybių narių kompetencijos rytis. E, šiandien nekarta buvo minėtas subsidiarumas. Tai iš tikrųjų valstybių narių ar regionų kompetencija rinkti informaciją apie pirkėjus ir pardavėjus. Eurostatas e, pateikė informaciją apie žemės ūkio e, plotų įsigijimą Jeigu Eurostatas nori kaupti detalesnę statistiką, tai jų reikalas. E, Eurostatas, kiek žinau, ketina paskelbti mm, savo duomenis už paskutinius penkis metus šių metų pabaigoje. Bet e, jie, manau, kad gali pateikti informaciją apie tendencijas labiau, o ne apie tapatybę konkrečių asmenų. Ponas Santis dėl pozė. Mes atižvelgiame į visus reglamentus dėrybų kontekste. Į viską atsižvelgta e, yra atitinkami pakeitimai ir Portugalijos valdžios institucijos e, viską žino, puikiai informuotas. Bet e, jeigu gamintojai nori gaminti daugiau pieno už mažą kainą, šiuo metu tai yra nepriimtina. Ir tikrai ne aš asmeniškai panaikinau kvotas, teisėkros institucijos dėl to nusprendė 2003, 2008 ir 2013 metais. Mes reaguojame, e, reagavome į e, konkrečią situaciją, bet e, ko gero mes negalėjome numatyti dabartinės situacijos ar kaip pasikeis situacija JAV, Australijoje ir Europos Sąjungoje. Bet mes dabar turime spręsti dabartinę situaciją. Bet čia svarbus 222 e, straipsnis. Galima didinti valstybės e, pagalbą. Padvigubintos dėminimis ribos, taigi yra nemažai priemonių, kurios gali būti pritaikytos e, valstybių narių lygmenių. Kai kas mano, kad ES lygmenių galima būtų padaryti daugiau, bet iš tikrųjų Dabar valstybės narės e, turi imtis veiksmų ir gamintojų organizacijos turi imtis e, organizacijos, turi imtis iniciatyvos. Panas Darfman, jūs taip pat minėjote geografinės nuorodas. Dar kartą e, pakartosiu visiems. Tik tu pasakysiu, kad yra dar susitarimas su Kanada. Čia mes taip pat uh, laikomės tų pačių nuostatų dėl geografinių nuorodų. Bioįvairovė, klimato kaita ir vanduo. Aš dirbu su už aplinką atsakingų komisijos nariu ir mes kartu sprendžiame klausimus susijusius su vandeniu, tvariu žemės ūkio intensyvinimu, ir aš tikiu, kad to darbo rezultatai bus teigiami. Yra nemažai pasiūlymų dėl buveinių, dėl kitų dalykų, kurie aktualūs mums visiems. Bet noriu visus e, užtikrinti, kad e, mes e, tikrai laikomės tų pačių principų tvarumo tikslų. Dar buvo minėti klausimai susijęs su konkurencingumu. Tai yra visada sudėtingi klausimai. Ir komisijos nario Festiger paskelbtos gairės pernai turite tikriausiai, tikriausiai pripažinsite, kad jos yra tinkamos ir mes siekime, kad jos būtų įgyvendintas. 2012 e, komisija gavo pranešimą e, Europos parlamento, kur buvo kalbama apie skirtingas praktikas valstybėse narėse ir komisija reagavo, būtent atliko atitinkamus tyrimus, e, buvo nagrinėjamas, nagrinėjami nacionalinių atsakingų institucijų veiksmai Taigi aš turiu pasakyti, kad e, puikiai bendradarbiauju su už konkurencingumą atsakingu e, komisijos e, nariu ir mm, mes neseniai kalbėjome ir apie 222 straipsnio taikymą. Ir iš tikrųjų tas bendras darbas yra svarbus, ypač kalbant apie e, kai kurias. E, išimtis. Toliau Suomijai atstovaujantis parlamento narys uždavė klausimą apie žingsninius mokėjimus ir jų lygio pakeitimą. Mm, grįžimą prie 70 procentų. Galbūt e, sprendimas bus priimtas e, vėliau. Aš pratesiu laiką per kurį galima teikti paraiškas. Kai kurios valstybės narės ar e, regionai sakė, kad e, nepakankamai turi laiko, kad e, terminas iki gegužės 15 yra per trumpas. Tenkis dabar pratestas. Rumunija, Prancūzija, Junktinėje karalystėje vis dar yra problemų su tomis išmokomis Mm, su, su tomis lėšomis, kurios turėjo būti išmokėtos 2015 metais, čia dėl informacinių technologijų problemų. Ir mes mm, žiūrėsime, kaip galima būtų išspręsti šias problemas, netaikant e, baudų. Nes iš tikrųjų aš nesu interesuotas, kad ES baustų valstybės narės, ypač jeigu yra kažkoks e, loginis paaiškinimas. mes turime galvoti apie konkrečią situaciją ir galvoti, kaip kuo veiksmingiau panaudoti visas skirtas lėšas. Taigi mes gilinsimės į esamą situaciją. Na ir buvo užduotas klausimas apie tuos, kas nepanaudoja visų lėšų, kurios buvo skirtos rugsėjo mėnesį. Aštuonios valstybės narės, kaip sakiau, tų lėšų nepanaudoja. Visi puikiai žino, apie ką kalbame. Ar tos valstybės narės žino, kad jos yra tame sąraše. Tai yra Graikija, Prancūzija, Kipras, Niderlandai, Austri, Austrija, Lenkija, Rumunija, Suomija. Iki birželio pabaigos jos dar gali tas lėšas panaudoti. Tai atsakymas - paskubėkit. Yra ir kitų valstybių narių, kurios dar turi lėšų, kurias gali panaudoti. Ir mane tikrai stebina tai, kad kol kas tai nepadaryta. Ir man tikrai aš esu sudėtingoje situacijoje. Kaip skirti papildomai lėšų, jeigu ne visos dar panaudotos. Tai ir kalbam apie miškų ūkį ar kitus produktus Aš tik praeitą savaitę gavau dokumentus šiuo klausimu ir mano e, darbuotojai dabar gilinasi šias klausimus. Ir mes e, galvosime, kaip galime padėti Austrijai, Kroatijai, Prancūzijai, Slovenijai, reaguodami į susidariusią padėtį. Aš negaliu dabar konkrečiai atsakyti šitą klausimą, nes neseniai gavau visus dokumentus. Ir per paskutinį tarybos posėdį šis klausimas buvo iškeltas. Ponas Kužmik, norėčiau Jūs pasveikinti e, tapus vicepirmininku. Mm, oboliai ir kreušės, tai svarbus klausimas Lenkijai. Ir mm, JAV e, institucijos e, sutiko mm, panaikinti draudimus ir netarpinės kliūtis susijusias su šių produktų importu, bet dėja dėl JAF procedūrų 2016 derliui nebus taikomos šios naujosios e, nuostatos, jos bus taikomos tik nuo 2017. E, ir Japonijos rinka taip pat, e, manau, kad atsivers šioms produktams. Mm, manau, kad jums tai tikrai gera žinia, nes Lenkija yra didžiausia obolių ir kliaušių gamintoja. Ir jūs sakėte, ar klausėte, ar mes pasinaudosime krizių rezervo, jeigu pritrūks lėšų. Uh, Nu, tai įdomus klausimas ir kažkada mes turėsime jį pasigilinti. Iš tikrųjų, jeigu mes norime pateikti tinkamą finansinį atsaką, tai reikia šis, šį klausimą svarstyti. Maisto tiekimo grandinė buvo minėta ne kartą, buvo paminėtas Galicijos regionas. Yra mokama parama už karvę, 200 eurų už karvę, jeigu neklystu, yra mokama. Manau, kad e, ne viena valstybė narė džiaugtųsi turėdama tokią pagalbą. Mes žinome, kokie yra klausimai susijęs su gyvūnų gerovė, bet ir jūsų pačių valstybės narės e, institucijos turi atitinkamą atsakomybę ir gali imtis tam tikrų veiksmų. Jūs turite e, ir atsakomybę, ir atitinkamą biudžetą, ir O mes e, suteikėme atitinkamą lankstumo, kad e, šalis regionai galėtų geriau reaguoti į jų situaciją. Galbūt iš tikrųjų dabartinė sistema yra per lėta, perkeliant e, lėšas iš vienos ryties į kitą. Bet jeigu jūs norite pakeisti savo kaimo plėtros programas, reaguodami į konkrečią krizių situaciją, tai galbūt uh, įmanoma tas priemonės įgyvendinti ir per trumpesnį laikotarpį. Ponas Melo situacija Portugalija. Skolos sumažinimas yra vėlgi valstybių narių e, e, reikalas, bet gali būti taikomas valstybės pagalbos taisyklės ir deminimės e, taisyklės. iš principo įmanoma finansavimo, įmanomas finansavimo e, programų restruktūrizavimas. E, toliau prekybos sutarčių poveikis. Taip, atliekame dabar atitinkamą tyrimą ir rugsėjo pabaigoje jis bus pabaigtas. Ir tada mes jau žinosime, koks yra jų poveikis minėjote Merkosurą. Svarbu iš tikrųjų, kad jūsų atsakingi ministrai mm, derintų savo pozicijas. Iš tikrųjų, tai pasakytina ir apie kitas valstybės narės. Koordinavimas tarp ministrų kartais vyksta sudėtingai. Vyksta sunkiai. E, žemės ūkis ir priekyba yra tos dvi sritis, kur, kurios Italijoje bent jau galėtų tikrai um, e, glaudžiau bendradarbiauti. Uh, Toliau, iškastinis e, kūras, e, jo siekime atsisakyti, mes mm, skatiname bio kūro naudojimą ir tai yra ES miškų strategijos dalis. Sutinku su ponu Europė, pieno e, gamintojai susiduria su labai rimtomis problemomis ir mm, iš tikrųjų visose valstybėse narėse uh, situacija sudėtinga. Taigi mes turime rasti kažkokį, kažkokių priemonių ir E, turėti atsaką ES lygmenių, ne vien e, Baltijos šalyse. Lietuva patiria didelį spaudimą, aš su jumis visiškai sutinku. Aš e, susitikau iš tikrųjų su jūsų politikais ir suinteresuotomis šalimis. Manęs nereikia įtikinėti, kad problema egzistuoja, bet mes iš tikrųjų jau parengėme 23 priemonės. Ir aš tikiuosi, kad pavyks mums stabilizuoti rinką. Uh, ateityje. Ir ponas e, Flanaganai, noriu Jums pasakyti, kad aš visada pripažinau, kad krizė yra ir aš dabar tai pripažįstu. Ir 2015-aisiais manęs galbūt negirdėjote, nes aš tada tikrai pripažinau, kad situacija sudėtinga. Aš nieko nesakiau apie jūsų žmoną, sako panas Oganas. Ir aš e, niekada nekalbėjau apie, tas, apie kažkokias priežastis, kodėl jūs m, galbūt nebuvote posėdėje, kai aš apie tai kalbėjome. Nuo paskutinio karto, kai aš dalyvavau susitikime su jumis, e, pieno produkcija išaugo 5 milijonais tonų. Taigi situacija gerokai e, pablogėjo. Ir aš manau, kad iš tikrųjų reikia suteikti galimybę valstybėms narėms e, modifikuoti savo pro programas. Bet aš nesu žemės ūkio ministras Airijoje ar kažkur kitur. E, aš negaliu už ministrus imtis veiksmų. Ponas Agnių ir aš Velsė tikrai turėjom puikią diskusiją. Toliau priekybos klausimai su Rusija ir Ukraina. Dvi pusės dalyvauja priekybos dėrybose. Ūkininkai labiausiai kenčia dabar dėl mm, užsienio politikos sprendimų, kurios, prie, kurios priėmė ES ministrų taryba. Jūsų ministras pirmininkas, mano šalies ministras pirmininkas priėmė atitinkamus sprendimus dėl invazijos į Ukrainą. Ir aš suprantu, kodėl tie sprendimai priimti. Bet galiausiai, jeigu Rusijos valdžia nusprendžia patvirtinti embargo žemės ūkio produktams, tai jų sprendimas. Mes stengiamės normalizuoti prekybos ryšius e, su polu Putinu, bet e, iš Rusijos pusės tokio entuzijazmo nėra. O dėrybose, kaip sakiau, vis dėlto dalyvauja dvi pusės. Ir dabar Vokietijos vyriausybė kalba apie tai, kad reikėtų pasinaudoti ES finansavimu, e, sprendžiant e, ir pabėgėlių krizę. Tai dar vienas aktualus klausimas. Toliau naujos kartos ūkininkų pritraukimas. Skausmingas klausimas, bet iš tikrųjų e, turime pirmiausia užtikrinti, kad dabartinė ūkininkų karta būtų finansiškai saugi. Klimato kaitos klausimai. Ar mums tai patinka ar ne, klimato kaita bus labai svarbus elementas um, žemės ūkio politikoje, tokioje, kaip jie atrodys ateityje. Po Paryžiaus konferencijos, aišku, kad žemės ūkis turės atlikti savo vaidmenį gyvendinant tą susitarimą. Um, ir komisijos narys Kanietė praeitą savaitę dalyvavo e, Žemės ūkio taryboje ir ten, buvo, ir ten labai aiškiai pasakė, kad Žemės ūkis turės e, vaid, suvaidinti svarbu vaidmenį ir mūsų politikos kryptis turės atspindėti Paryžiaus susitarimą. Tvarumas, tvarumo tikslai išliks ir e, klimato kaitos mažinimo tikslai turės e, būti jos visada atsižvelgiama, formuojant e, žemės ūkio politikos e, kryptis. Toliau krizių rezervas. Jūs turite patys pagalvoti, ar jūs norėsite naudoti krizių rezervą. Ponas Garcija Ir tai yra integruota mūsų atsako dalis, kalbant apie kaimo vietovės. Ir kaip panas Fening ir kiti kalbėjo, kaimo plėtros programų supaprastinimas ir lankstumas yra labai svarbus dalykai. Mes e, e, dirba aukšto lygio grupė ir ponė Kretų dirba šiuo klausimu. Supaprastinamos tuos programos ir metų pabaigoje mes informuosime jūs, e, informuosime jūs apie tai MMO E, dėl pieno, dėl kiaulienos, dėl jautienos. Irgi dirba to klausimo, norėčiau pasakyti tą patį apie, mais, apie vaisius ir daržovės. Dėl intervencinių kainų netaip jau lengva jas pasitelkti vaisiams ir daržovėms. Uh, E, turint galvoje ir Rusijos draudimą importuoti, 75 procentai vaisių ir daržovių yra importuo, e, eksportuojami į naujas rinkas. Taigi būtų sunku rasti papildomų finansinių išteklių siekiant kompensuoti Rusijos draudimą. Susitarimo dar neturime tuo klausimu. Dėl medaus. Nesu ekspertas medaus Ponas Herdos kalbėjo apie medų ir apie papildomų mėginių ėmimą ir tyr, medaus tyrimą. Tai sveikatos generalinis direktoratas atsakingas apie už tai ir aš perduosiu informaciją kolegai Andriukaičiui. Aš buvau susitikusi su ūkininkais, buvau ūkija, taigi tikrai žinau visas problemas, kuriais jūs minėjote. Susitikimas buvo labai konstruktyvus, su visais sustikome su, su ūkininkais. Ir Šiaurės Airijoje ūkininkai kalbėjo apie apie labai konstruktyvius dalykus ir mes po to ne vieną kartą keitėmės laiškais ir aptarėme tuos klausimus detaliau. Dėl laiko tarpio vidurio peržiūros, na, e, ponia tas aš nieko apie tai nekalbėjau. Aš tik tai sakiau, kad apsigalvosime, nuspręsime, ar ta peržiūra reikalinga. Taigi turime pasirinkimą, galima šiek tiek paderinti mūsų politiką arba atlikti išsame peržiūrą. Ir aš dabar turiu pasirinkimą, kaip daryti. Per kitas kelias savaitės mes labai rimtai apsvarstysime šį klausimą ir žinosime, kuria kryptime eisime. Ir manau, kad pirmininkė atsakiau į visų komiteto narių užduotus klausimus. Atsiprašau, jeigu neatsakiau į kokį nors klausimą. Ačiū visiems už tokius įvairius klausimus. Na, mes, kai dėl 2017 programų negalėjome juos pilnai aptarti, bet e, manau, kad tie klausimai tiek susijačių. Gerbimas komisijos nariai. Labai trumpai dar ponas Fangir. Uh, Komisija komentavo mano dalyvavimą ir gal jam nepatiko tai, ką pasakiau. Tačiau manau, kad visi, kurie dirba šiame komitete reguliariai, gali pasakyti, aš visuomet čia būnu. Jūsų pastabos dėl mano dalyvavimo buvo susijusios su tuo laikotarpiu, kai mano žmona labai sirgo. Ir kiek žinau, jūs puikiai žinojote tai, tačiau vis tiek šiandien tai panaudojote ir tai iš tikrųjų yra negražu ir leiskite pasakyti, kad aš esu pasipiktinęs ir šiandien tikrai mano nuomonė apie jūs e, gerokai supratėjau. Tikrai labai nemalonu tai, ką jūs pasakėte. Atsiprašau, pirmininkė, bet manau, kad turiu atsakyti, ponė Fanigen, aš tikrai nenorėjau kaip nors e, netinkamai komentuoti jūsų žmonos lygos. Nereikėtų skai... tikėti viskuo, ką laikrašiai rašo, bet dėl to klausimo, kai jūs nedalyvavote, kai aš kalbėjau apie politinius klausimus, tai tikrai niekaip nesusijęs su jūsų žmonos lyga ir tikrai nenorėjau niekaip komentuoti jūsų asmeninio gyvenimo. Labai labai ačiū. E, na, prašyčiau neperkelti mums savo valstybinių, savo šalies problemų. Gerbimas komisijos nariai. Tai buvo labai svarbus partnerių dialogas. Kartuoju, tai buvo labai svarbus partnerių dialogas, labai dėkojame ir tai buvo struktūrizuota apžvalga, kaip mes viską suprantame. Na, visi turbūt kurie e, klausė, aš galbūt tikėjusi kažko daugiau, bet tikrai džiaugiuosi, kad tai buvo partnerių diskusija. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į politinį aspektą situacijos žemės ūkyje. Tai yra pats aukščiausias lygis ir e, dėrybos ir priklauso e, daug kas nuo to, kas bus pasirinkta e, Junktinės valstijose, Prancūzijoje, Europoje ir yra politika. Tai yra daug daugiau negu sritis, už kurias įingas komisijos narys. Na ir aišku, dėl dėl politikos. Tai daug kas priklauso nuo tarptautinių susitarimų. Ir jeigu galima, tai taip pasakysiu. Ar norim, ar nenorim, bet vis dėlto turim racionalizuoti situaciją. Jeigu valstybės narės prisideda prie bendro žemės ūkio politikos, tai visuomet tai pranešama e, komisijai ir vykdoma analizė, ar nėra pažįstos konkurencijos taisyklės, tai nereikia bijotis dalyvauti ir e, komisija stebi, komisija stebi situaciją, biudžeto situaciją ir manome, kad tai yra labai svarbu. Aš e, po jūsų paskutinio vizito, paskutinio vizito Ispanijoje suprantu, kad e, integracija įvairių sluoksnių integracija. Ir svarbiausia, jeigu yra viskas gerai organizuota, tai e, tikrai įvykdomi žem, žemdirbių tikslai, bet nereikia permesti naštos, jeigu patys netinkamai veikiami, nereikia to rezultato permesti, žem, permesti ūkininkams. Ir vėlgi, jeigu yra tinkamas susidarimas, e, suprati, darbusavis supratimas e, dėl e, gamybos. Na, sunku įgyvendinti, jeigu nesilaikysim skatinimo priemonių, negyvendinsim. Netgi gali būti ir tam tikros išmokos už pastraukimą iš gamybos. Ir, pavyzdžiui, pienininkystės sektoriai tai yra sunku, nes, pavyzdžiui, daug žemdirbių yra paėmę kreditus ir siekiama didinti e, gamybą, kad e, šitas sektorius būtų neveiksmingas. Aišku, didžiulė problema yra didžiuliai tinklai. Ir na, mes diskutavome dvi valandas ir e, po tokių ilgų ir išsamių diskusijų aš dėkoju e, komisijos nariui, dėkoju komisijos atstovams Dėkuoju visiems, kurie dalyvavo. Dabar minutės pertrauką atsispenginsime su komisijos nariu ir perėsime prie kitų darbo turkės punktų.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 Proszę Państwa, bardzo proszę. Labai prašyčiau tęsti darbą. Dabar šeštasis darbo tvarkės punktas - investavimas darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas? Atitinkamas komitetas, regi komitetas yra atsakingas ir mūsų nuomonės referentė yra Dančyla. Tema labai svarbi. Ir norėčiau, norėtume giliau susipažinti su šią problemą ir prašyčiau komisijos atstovą pasisakyti, o paskui ponia Dančila galės pasisakyti ir norėčiau šiandien pasakyti, kad e, ponui Filipui Magne iš Prancūzijos žemės ūkio ministerijos yra paskutinis posėdis agrikomitete. Gerai, vėliau. Taigi, grįžkime prie šešto darbo turkės punkto ir prašytume komisijos atstovą, kad jis pasisakytų. Prašom. Čekame na predstavicielą komisijos. Laukime komisijos atstovų, kad jis pasisakytų. So, thank you very much. Ačiū. Ačiū, kad pakvietėte e, padaryti pristatymą. Aš dirbu Žemės ūkio generalinėme direktorate ir susitelksiu į kaimo plėtros klausimą. Prašyčiau parodyti skaidres Šiame pristatyme girdėsite apie 16 straipsnio ataskaitą. Tai yra tokia pareiga, kuri tvirtinta reglamente ir tai rodo e, rezultatus dėl fondų, ypač kai kalbame apie lūkesčius ir susitelksiu ties EFRD fondų Štai šioje skaidrėje matote lėšas, nuo jų ir pradėsiu kalbėti. 2000, nuo 2014 iki 2020 metų mes turime 454 milijardus ECI fonduose ir jeigu pridėsime nacionalinį finansavimą, tai 637 milijardai, tai EFRD sudėdamoji dalis bus 99 milijardai iš ES lėšų ir į šį skaičių eina 4 milijardai eurų, kurie yra perkelti iš pirmojo ramščio Ir kai kalbama apie nacionalinį kofinansavimą, tai reikėtų kalbėti apie 136 e, milijardus EFRD, vadinasi, biudžetas iš tikrųjų yra ženklus. Štai šioje skaidrėje matome kitus skaičius ir štai čia matote FC, e, tai yra bendros strateginės e, programos fondus ir jų sudėdamąją dalį, kai kalbame apie bendrasias investicijas. Ir tai irgi 16 straipsnių, ataskaitų teikiamų pagal 16 straipsnių sudėdamoji dalis. Ir tai ES vidurkis sudaro maždaug 14 procentų iš ESIF. Bet Portugalija, Kroatija, Latvija, Lietuva ir Vengrija iš tikrųjų gauna daugiau nei 60 procentų. Ir tai yra susijęs su tuo, kad uh, yra labai sumažė viešusios investicijos nuo 2018 iki 2014 metų, maždaug 15, 15 procentų. Kitoje skaidrėje matote e, komunikacijos klausimus. E, Nauja programa yra susijusi ne tik su lėšomis, jie yra susijusi ir su tinkamų sąlygų sukūrimo investicijoms, kad būtų tinkamos sąlygos veiksmingam ir efektyviam programavimui. Ir štai čia matote sąrašą, štai ką mes e, tą linkme nuveikėme. Ir štai matote eksantę sąlygas Taip pat yra nustatytos specialios eksantės sąlygos kaimo plėtros plėtrai. Ir iš viso 75 procentai yra įgyvendinta, bet kai kalbame apie žemės ūkį, tai skaičius yra šiek tiek didesnis. Mes daug susitelkėme į rezultatus kaimo plėtros programos e, programavimo tikslai yra susijęs su biudžetu, daug susitelkėme ties finansinėmis priemonėmis ir siekiama, kad būtų daugiau naudojamas ir įvedami supaprastinimo nuostatų dėl elektroninės valdysenos arba kitų galimybių mūsų programoje, kaip tai rengiame. Turime konkrečią ataskaitą, kuri bus parengta šių paskelbta šių metų pabaigoje. Štai šioje skaidrėje matote, kokie yra mūsų lūkesčiai, kurie, apie kuriuos yra pranešta šiame komunikate. Kairėje matote bendresnius tikslus. O dėl FRD, su FRD susijusios konkrečios taisyklės ir nuostatos yra dešinėje pusėje. Taigi kai kalbame apie mokslinius tyrimus, inovacijas, informacinės komunikacinės technologijas, tai manome, kad kaimo plėtros fondai e, galės padėti 18,8 milijonams žmonių pasinaudoti informacinėmis komunikacijos paslaugomis ir manome, kad bus įgyvendinta beveik 400 tūkstančių inovatyvių pros, e, projektų kad 2,8 procentai ūkininkų gaus investicijas modernizavimui ir kalbame apie pagalbą ūkininkams, bet dauguma ūkininkų tai bus maždaug 7 procentai komercinių komercinėje srityje dirbančių ūkininkų bus teikiama parama 175 tūkstančiams jaunų ūkininkų, kad jie galėtų dalyvauti įvairiuose programuose. E, maždaug 193 milijardai eurų yra numatyta klimato ir klimato kaitos klausimams ir tai yra tikrai patys didžiausi skaičiai, pats didžiausi, pačios didžiausios lėšos, kurios yra skirtos iš ES biudžeto dėl EFRD. Tam bus skirta daugiau kaip 17 procentų biologiniai įvairoviai, taip pat bus numatytos lėšos e, dirbožėmio gerinimui ir 14 procentų vandens pagerinimui. Taip pat 7,6 procentai ūkininkavimo žemiai, kuri yra valdoma e, pasitelkus susitarimus dėl anglijas išsaugojimo. Bendros investicijos turėtų sudaryti 2,7 milijardus ir maždaug 635 tūkstančiai ūkininkų, kurie galės dalyvauti rizikos valdymo sistemose ir dėl 16 straipsnio ataskaitų paskutinėje dalyje yra rašoma apie užimtumą socialinę įtraukti ir švietimą. Taigi tikime 120 milijardų viet, lyder vietos veiklos grupėms bus skirta lėšų, tai padės sukurti 44 tūkstančius naujų darbo vietų pagal lyder ir ne žemės ūkio mažoms įmonėms kaimo vietovėms e, bus skirta 77, ten bus sukurta 77 500 naujų darbo vietų. Ir tai irgi yra sudedamoji FRD dalis. Į šios skaičius neįeina kitų darbo vietų sukūrimas. Ir paskutinėje skaidrėje jūs matote duomenys, kurie yra įtraukti 16 straipsnio ataskaitą. Tai yra atvirų duomenų platforma, jie galite, duomenys galite rasti internete, galite sekti pokyčius papildomai. Valstybės narys teiks informaciją apie pažangą įgyvendindamos ataskaitą ir bus tuo pagrindu parengta bendra SIF ataskaita, kuri bus pristatyta parlamentui metų pabaigoje. Kiekybiniai duomenys turės būti bus pateikti 2017 ir bus parengta uh, veiklos rezultatų ataskaita ir ji bus pristatyta 2018-aisiais. Ačiū. Bardzo dziękujemy. Labai ačiū. Dėkojame labai ir dabar e, suteikiu žodį poniai Dančila, kad ji pristatytų. Mulțumesc Comisiei pentru această prezentare amplă și în același timp... Dėkoju komisijai už prezentaciją ir tuo pačiu metu aš norėčiau ir pasveikinti kolegas ir padėkoti už šitą pranešimą. Aš manau, kad tai mūsų pareiga, kaip parlamento narių pareiga. Kalbėtas išjungia mikrofoną. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komisijai už e, prezentaciją, taip pat dėkuoju kolegoms iš regionių plėtros komiteto už e, šito ataskaitos parengimą. Aš manau, kad tai yra mūsų pareiga, mūsų kaip parlamento narių pareiga stebėti e, įgyvendinimą reikia yra stebėti, kaip e, yra įgyventinami teisės aktai. Ir manau, kad ši iniciatyva parengta esminio laikotarpį, nes mes ruošiamės vidurio ataskaitai, teisės sukros paketo ataskaitai, kuri e, yra kartu su FFM. Žinau, kad ši analizė buvo numatyta po trijų metų, tačiau kadangi MFF yra tik tai e, septynių metų laikotarpis, reikia ataskaitą parengti anksčiau. Ir yra bendras taisyklės ir pagal jas, pagal 16 straipsnį, komisija turi parengti ataskaitą, kuriuo e, nurodo, kaip valstybės narės mm, įgyventina šį klausimą, komisija parinkė, patikė tokią pranešimą praeitą skaitą praėjusiais metais ir e, apie kiekvieną valstybę narę ir savo dokumente aš e, daugiausiai kalbėsiu apie kaimo, kaimo plėtros e, programas ir taip pat šis dokumentas nu, numato visą eilę supaprastinimu, palyginus su ankstesniu dokumentų paketu. Taip pat yra stailė strateginių e, tikslų ir regionams suteikiama daugiau lankstumo, kad jie galėtų apibriežti savo tikslus. Todėl manau, kad e, labai svarbu, kad mes padėtume ir numatytume, kiek šis metodas užtikrins didesnę sinergiją tarp įvairių finansavimo instrumentų. Ir taip pat įdomu labai išanalizuoti, kiek valstybės narės mm, pasinaudoja galimybę papildyti nacionalinės finansavimo programas ir naudotis mm, lankstumo galimybę tarp šitų finansavimo mm, e, ramščių. Ir iki šiol e, kitos išmokos ir lėšų kiekiai buvo mažesni negu ankstesniam programavimo laikotarpiui ir per šitas nacionalinės lankstumo priemonės mes e, užtikriname padidinimą palyginus ankstiniu laikotarpiu. Tačiau jeigu pažiūrėsime į nacionalinę informaciją, matome įvairius scenarius, įvairius skirtumus tarp regionų ir tai atsižvelgia ir į nacionalinės finansavimo galimybės ir taip pat strateginius pasirinkimus, kaip perkelti fondas iš vieno e, ramščio į kitą. Struktūriniai fondai ir taip pat kaimo plėtros fondai, manau, yra esminės priemonės e, kad būtų galima pasiekti Europą 2020 tikslų. Norėčiau padėkoti komisijai ir valstybėms narėms už jų pastangas dėrybose ir už tai, kad buvo pasirašyti visi partnerystės sustarimai tinkamų laikų ir dabar mes turime užtikrinti, kad projektai bus finansuojami kaip manoma greičiau ir manau, valstybės narės nebeturės e, teikti papildomų e, prašymų, papildomų reikalavimų, kurie dar tik tai padidins, kurie mm, tiesiog padidins klaidų galimybę ir e, sumažins skaidrumą. Aš laukiu jūsų pakeitimų pasiūlymų ir esu pasirengusi juos įtraukti į, į, į, į nuomonę, kuri bus išsiusta versti iki tai yra birželio pabaigoje, kad mes galėtume e, ją toliau svarstyti komitete iš karto po vasaros atostogų. Labai dėkoju. Ir dabar pasisakymai, klausimai. Ponas Ropė. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad klausimas pakankamai svarbus, ne tik tai šiandienai, bet ir, tai, bet ir ateičiai. Ir ypatingai norėčiau atkreipti dėmesį dėl skirtumų tarp atskirų šalių ir skirtumų šalies viduje regionuose. Iš tikrųjų, Europa tapo pakankamai nedidelė ir migracija na, iš atskirų šalių, ypatingai sunkiau gyvenančių šalių, pakankamai didelė į kitas šalis, kur gyvenimo lygis didesnis. Todėl Ne vien tik tai reikia ieškoti būdų, kaip e, investuoti į darbo vietas, bet ir tos darbo vietos turi būti pakankamai gerai apmokamos, nes sukurti bet kokią darbo vietą, tai jinai iš esmės klausimo nespręs. Ir antras dalykas, manau labai svarbu, kad tas regionas, ta vietovė gautų ir tiesioginę naudą iš mokesčių sistemos, nes jeigu centrinė valdžia pasijama tą naudą, tai tada, reiškia, regioninės valdžios, vietinės valdžios praranda iniciatyvą ir norą investuoti į savo papildomas jėgas. Dar manau labai svarbu kad e, fondai būtų decentralizuoti. Pavyzdžiui, e, Lietuvos, sakykime, atveju e, struktūriniai ir investiciniai fondai yra pakankamai centralizuoti ir darbo vietų klausimų užsijima ūkio ministerija ir tada gaunasi, kad didžiąją paramos dalį arba didėjai pinigai investuojami į miestus, O kaimiškosios vietovės regionai, jie paprastai e, tampa na, skurdesni ir tada vyksta šalyje vidinė migracija ir mes turim pakankamai daug problemų. Todėl manau, kad e, protingas investavimas, e, daugiau suteikiant galių ir teisių vietos valdžiai, regionų valdžiai, decentralizuojant sistemas, būtų labai svarbus rodiklis pasiekti rezultatą. Ačiū. Pan poseł Łazon. Ponas Lazon. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jeigu struktūrinių fondų ir investicijų fondų tikslas yra skatinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, aš galiu garantuoti, kad Prancūzijoje tai yra, sakyti taip, ir e, investiciniai fondai nieko nepadeda ir nesukuria darbo vietų ir neskatina augimo regionuose. Ir, e, aš regionuose tai, tai pastebu. Ir taip pat E, mano regione nieko nepasiekta ir e, struktūriniai fondai negali užtikrinti, kad bus sumažinti skirtumai, pavyzdžiui, kokie skirtumai tarp dykumų regionų ir, kaimo, ir kaimiškų vietovių. Ir e, dar kas labai svarbu, kaimo gyventojai neturi galimybės prieigos prie informacijos. Ir kaip tai pakeisti? Na, Tiesiog e, mūsų e, žemės ūkis tikrai kenčia ir ne, nėra augimo. E, jūs sakote, kad tuo labiausiai pasinaudos labiau išsivystysios šalis iš to finansavimo. Ir čia aš noriu pasakyti, kad svarbiausia yra tinkamas suderinimas, nes jeigu, pavyzdžiui, e, atsižvelgsim visus klausimus, mes galim prisimti 7-13 metų e, finansavimo e, laikotarpį, kokios inkila problemos. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente. Ačiū, pirmininkė. Mes kalbame čia apie labai svarbų dokumentą, svarbų komunikatą. Iš tikrųjų, struktūrinių fondų panaudojimas e, bus labai svarbus klausimas e, ateityje. Ir svarbu tai, kad e, nuomonėje būtų pabrėžtas sinergijos naudojimas ir galimybė derinti įvairias lėšas kaimo vietovėse. Inovacijos yra labai svarbus elementas. Inovacijos gali padėti didinti aplinkos e, tvarumą, galime didinti produktivumą, kurti darbo vietas kaimo vietovėse. Be to, bendros skaitmeninės rinkos e, sukūrimo užbaigimas taip pat e, suteiks atitinkamą pagreitį. Taip pat svarbu kurti darbo vietas jaunimui, skatinti jaunimo užimtumą, skatinant inovacijas, padedant jauniems žmonėms kurti savo verslą. Aš taip pat manau, kad svarbu pabrėžti komisijos pastangų svarbą informuojant. Informuojant ehm, žmonės apie ar institucijas apie galimas, apie turimas lėšas, apie prieinamas lėšas. Ir kaip tos lėšos gali būti panaudotos kaimo vietovėse. Ponas Būda, ačiū pirmininkė, ačiū komisijai už pristatymą ir ačiū pranešėjai. Tikrai labai svarbu galvoti apie visas priemonės, kurios padėtų kurti darbo vietas kaimo vietovėse. Regioninės plėtros komitete, kurio narys aš esu, e, mes stengiamės nustatyti, kokios priemonės padėtų kurti darbo vietas, kurios padėtų vystyti kaimo vietovių vietos bendruomenės. Bet e, mūsų diskusijose, aš manau, mes turėtume įtraukti dar vieną svarbų aspektą, būtent e, nacionalinių institucijų vaidmenį. Nėra normalu tai, kad Europos parlamentas ar Europos komisija pateikia kažkokias, kažkokius pasiūlymus ar sąlygas. Ir tada nacionalinės institucijos pateikė dar papildomai 20 sąlygų e, susijusių su E, Europos lėšų naudojimu. Yra konkrečių pavyzdžių mūsų šalis, šalyje. Nu, pavyzdžiui, Rumunijoje vieto e, nacionalinės valdžios institucijos nustatė, kad e, atitinkamas lėšas gali, naudotis, gali naudoti tik tos vietovės, kuriuose gyvena daugiau nei ar mažiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Uh, Taigi mes turime galbūt e, pagalvoti, kaip spręsti tokius e, netitikimus. Ačiū. E, Baigiame išklausyti parlamento narių nuomonės, kreipiuosi į pranešėją, būtų gerai, kad galbūt atsakytumėte dar į klausimą apie teritorinė sanglauda. Ar šis aspektas atsispindi? Kaip viskas dera su regioninė ir miestų politika? Antrasis ramstis susijęs su vystimosi tikslais bet svarbus ir kiti elementai, tokie kaip inovacijos ar žemės ūkio mm, priemonių raida. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų pasisakymus ir už komisijos išsamų pristatymą. Aš manau, kad mes visi turime e, ar galime tikrai uh, vertingai e, papildyti šį pranešimą, pasinaudodami savo nacionalinį, regioninę patirtimį. Na ir aš tikrai pasistengsiu įtraukti kaip įmanoma daugiau jūsų pasiūlymų į šią nuomonę. Bet e, atsižvelgiant į tai, kad nuomonės dydis ribotas, kai kurios uh, jūsų išsakytos mintis turės būti įtrauktas pakeitimų forma. Aš norėčiau supažindinti su tolesnio darbo tvarkaraščiu. Rūpiučio 13 dieną bus svarstama šis pranešimas komitete. Pakeitimus bus galima tada teikti iki lapkričio. O e, regionės plėtros komitete e, diskusija šiuo klausimu vyks birželio 15 dieną. Ir tada, ko gero, bus tikrai vertingai papildyta mūsų nuomonė. Labai ačiū visiems, lauksiu jūsų e, pakeitimų. E, rugsėjo 30 e, svarstysime šį klausimą. Balsavimas bus spalio mėnesį. Prieš perinant prie kito darbo tvarkės punkto, norėčiau informuoti Jūs kad šiandien yra paskutinė diena, kai mūsų posėdėje dalyvauja ponas Filipas Manie, Prancūzijos žemės ūkio ministerija pakeis savo atstovą. Kolega dirbo su mumis ne vienerius metus Ir man asmeniškai buvo malonu su jumis dirbti. Jūs išeinate į pensiją. Tai mums tikrai liūdna, bet mes norime Jums padėkoti. Ačiū Jums už šypseną, už bendradarbiavimą, už paramą ir linkime Jums didžiausios sėkmės. Bet e, galbūt ir nepasitrauksite visai iš žemės ūkio veiklos. Nes iš tikrųjų, jeigu jau žmonės įsitraukia į žemės ūkį, tai ir lieka su žemės ūkiu vienai par kitaip susiję ilgai. Labai ačiū ir didžiausios jums sėkmės. Please. Aš norėčiau padėkoti e, pirmininkui Sikorskiui, nes nuo, nuo 90, ne, ne nuo 98, o 95 metais aš pirmą kartą galėjau pasisakyti um, Europos agrikomitete. Tai, yra, agrikomitete. tai buvo pirmas posėdis ir pirmas posėdis, kur aš dalyvavau ir buvo visai kitaip, kito, buvo kitokia žemės ūkio politika, buvo e, tikrai e, ta vadinama setesai buvo 5,5 procento ir dabar yra visiškai kitokia situacija, visai kita bendra žemės ūkio politika ir man tikrai pasisekė, kad aš buvau e, liudininkas tų įvykių, kurie visiškai pakeitė e, Europą. Aš dėkoju visiems, dėkoju e, už galimybę būti čia jūsų komitete ir čia kaip Prancūzijos žemės ūkio ministerijos atstovas. Thank you. Jeszcze, jeszcze raz dziękuję. Dar kartą dėkojame ir kviečiame, prašytume, kad savo pastabas, patirtį perkeltumėte ant popieriaus, kad galėtume pasinaudoti e, tuo ir mes, ir mūsų e, palikonis. Taigi, prašytume jūsų kad tikrai nu, už viską užrašytumėte, nes tai būtų labai įdomu ir jums, ir visiems, kurie skaitys jūsų pastabas ir skaitys apie jūsų patirtį. Taigi labai prašytume, dėkojame dar kartą ir perinime prie septintojo darbo turkės punkto - ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas. Tai yra e, Europos parlamento ir tarybos reglamento e, peržiūra ir e, Tai yra tikrai sunkus, reikalingi svarstymai. Čia prasidėjo trišalis dialogas, bet aš manau, kad parlamento narys pateiks geresnį informaciją, ką mes jau esam nuveikę ir pasiekę. Matau, kad bus klausimų. E, klausimas tik vieną minutę, nes neturim laiko. Prašome. Herr Vorsitzender, vielen Dank, dass Sie mir das Wort geben. Äh, wir können hier Ačiū už galimybę kalbėti. Negalime diskutuoti apie šį reglamentą. Aš tik pamėginsiu apginti parlamento interesus ir tuos sprendimus, kuriuos esame prieėmę didžiąją daugumą. Ir šiuo metu situacija nelengva todėl kad daugelį sričių reikia, reikalingi kompromisiniai pasiūlymai. Mm. Ir aišku, čia komisija turėtų įsitraukti į procesą, mes tikimės, kad kompromisas bus parengtas taip, kad institucijos galės e, dirbti. Ar čia yra problemų dėl vertimo? English? English. Na angielski mam <laughs> tłumaczenie, English lepszy. <clears throat> Okej, okay, może zaczniemy od, z powrotem. Bardzo proszę. Dar kartą. Pradėkime nuo pradžių. Ja, die, soll ich nochmal von vorne anfangen, oder? <laughs> ich glaube nicht. Äh, ich komme nochmal auf den Punkt. Äh, ich glaub... Na, galbūt e, nereikėtų pradėti viską sakyti kartoti iš naujo. Aš tik tai norėjau pasakyti pagrindinius dalykus. Reikia, kad trys institucijos sutartų. E, visų pirma, reikia gauti kompromisinius pasiūlymus iš komisijos ir kai kurie dar ne, nėra parengti, dar jų negavome, bet tikiuosi, kad netrukus mes padarysim pažangą, o kita problema yra tai, kad taryba neturi e, antro mandato ir mm, tai nepalengvina situacijos. Jeigu pažiūrėsim, kokie yra pagrindų reglamentai, tai matome, kad e, gyvulių auginimas turėtų būti mm, pagrindinėme reglamente, bet taryba nenori e, dėl to dėrėtis, nes jie neturi mandato, tai labai sunku. Bet tikimės, kad taryba dirbs tankščiai ir galėsim daryti pažangą. Laiko nėra, pirmininkaujant Niderlandams, na, yra klausimų ties, kuriais padarėme pažangą. Mes norime, kad reglamente ištiktų kontrolė, kontrolės klausimai toks yra mūsų pagrindinis reikalavimas. Ir kai dėl horizontalus reglamentavimo, tai yra mūsų mandato dalis, mes norime bendro mandato ir NB delegacijai, kad galėtume eiti kartu ir, kaip sakiau, kontrolės klausimai turi ištikti reglamente. Mes negalėjome sutarti dėl 23 straipsnio, tačiau aš vilties neprarandu. Toliau deleguoti ir gyvendinimo teisės aktai. čia dar yra neišspręstų klausimų. Ir mes kalbėsim apie sertifikavimą ir kontrolę, tai yra septintas blokas, čia vėlgi pažango šiek tiek padarėme. Na, sertifikavimas yra labai e, svarbus dalykas, svarbus ryšys, nes mums reikia tikslių taisyklių, reikia tikslių sąlygų kad, kad ūkininkai žinotų ir bendrovė žinotų, kad būtų aiškios ženklinimo taisyklės eksportuojamiems produktams. Ir čia mes tikrai daug ką galim padaryti. Ir taip pat e, komisija turi e, išsiaiškinti, kokia yra valstybė narių pozicija Visą tai turės įtakos įgyvendinimui, nes reikia, kad būtų starimas tarp valstybė narių komisijos parlamento. Mes pradėjome analizuoti 20 straipsnį. Tai yra e, pesticidai. Atsargumo principas, taip pat e, kokia yra našta, ir kokie reikalavimai biologiniam, tai yra organiniam ūkininkavimui, pesticidų vartojimas, taryba, parlamentas dirba kartu ir mūsų pozicija panaši. Mes nenorime, kad būtų e, naujos e, kliūtis, mes nenorime, kad būtų e, trukdama organiniai gamybai ir taip pat kur yra neįmanoma išvengti taršos arba e, tai reikia taikyti labai diferencijuotą požiūrį, reikėtų nurodyti, koks yra gamintojų vaidmuo. Aš tikiu, kad mes čia galėsime daug pasiekti. Šią savaitę yra trilogas, yra šalis dialogas ketvirtadienį ir bus kiti trišaliai dialogai per ateinančias kelias savaitės ir aš tikiu, kad galėsim žengti pirmin. Na, nesu įsitikinęs, ar užbaigsim, kol dar pirmininkauja Niderlandai. Bet kaip ten bebūtų, mes neleisim, kad svarstymas būtų baigtas, jeigu bus klausimų, kurie prieštarauja parlamento pozicijai. Labai ačiū. E, žodžio prašė pirmiausia ponia Hasmurasvercija, prašom. Eh, ačiū. Norėčiau panagrinėti vieną labai konkretų dalyką. Jis yra susijęs su 28 straipsniu dėl regionų, užjūrio regionų ir nutolusių regionų. Nenorime, kad ES nutolę regionai būtų diskriminuojami, ypač kai kalbama apie trečiasią šalis ir importą. Todėl norėčiau pasakyti, kad Žemės ūkio komitetas visuomet gynė nutolosius regionus. Ir kai įsigalios reglamentas, tai šie regionai turėtų turėti išimti kurią turi trečiosios šalis, nes mes neturėtume diskriminuoti nutolusių regionų ir norėtume, kad būtų taikomas penkerių metų pereinamasis laikotarpis, nes nutolusiems regionams taikomos visos Europos Sąjungos nuostatos. Ir jeigu tekstas liks toks, koks yra, tai reikš, kad trečiosios šalis galės pasinaudoti e, gaminančiamis šalimi, tuose šalyse, kuriuose vyksta gamyba. Ir tuomet bus didesnė labiau nutolusių regionų diskriminacija dėl konkurencijos su trečiosiomis šalimis. ES turi ginti agri komiteto įgaliojimus dėl 28 straipsnio. Ačiū. Gering. Ačiū pirmininkė. Klausiausi pono Hausling ir galėčiau pasakyti, kad kad EKR, kalbėsiu kaip EKR šešėlinėje pranešėje ir nusiteikusi labai pesimistiškai, o gal tiesiog esu išsekinta dėrybų šie, šios, šios trišalės dėrybos vyksta daugiau kaip šešis mėnesius, dažniausiai penkiolika valandų per mėnesį posėdžiaujame. Turiu galvoje ir techninius posėdžius, ir šešėlinių posėdžių, pranešėjų posėdžius. Pasiekėme labai mažai, jau pastangų buvo įdėta labai daug. Nesusitarėme nei dėl kontrolės, nei dėl pesticido liekanų, nesusitarėme nei dėl konkrečių gamybos taisyklių ir iš dalies dėl to, kad situacija dokumentas ir mūsų įgaliojimai kartais yra nenuoseklūs. Ir kai balsavome, tai balsavimas iš tikrųjų nebuvo gerai organizuotas, todėl nekeista, kad dabar patiriame sunkumų. Šiaip ar taip turime judėti pirmin. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir atkreipti narių dėmesį į pesticidų ribinės vertės, kurios iki šiol buvo ignoruojamos. Pranešėjas turi ginti ekologinio sektoriaus interesus e, vartotojų sąskaitą. Ir aš manau, kad mūsų komitetas, kai balsavo, tai ir turėjau galvoje, kalbam apie tokią poziciją, kai ekologiškus ūkius turintys ūkininkai gali reklamuoti ir parduoti savo produktus kaip ekologiškus, kai taisyklės taikomos tokios kaip ir įprastiems ūkiams. Nežinau kaip jūs, bet aš perku ekologiškus produktus ir tikiuosi, kad juose nebus pesticidų likučių. Ir nesuprantu, kodėl mes e, siekiame tokių nuostatų. Manau, kad mums reikėtų išspręsti šį klausimą, nes tokia situacija iš tikrųjų diskredituos visą sektorių. O tuo klausimu vyksta dėrybos ir aš galvoju, kodėl taip ilgai neišsprendžiama šis klausimas. Aš jau daug kartų esu dalyvavusi aptariant daugybės įsaktų ir kaip šešėlinė pranešėja. Uh, ir niekada nebuvo nieko panašaus, tiesiog viskas užtruko per daug ilgai. Gal galėtume paprašyti pranešėjų, kad paspartintų procesą, kad būtų susitarta dėl tam tikrų klausimų. Taip, tarybos, taryba iš tikrųjų nėra labai nuolaidžiai nusiteikusi, bet pranešėjas irgi. Nelaukime komisijos. Jeigu prisimenate, Mes labai skubiai balsavome, nes norėjome prabalsuoti dar pirmininkaujant Luksemburgui, o dabar jau ir Niderlandai baigė savo pirmininkavimą. Ne, aš tikrai nenoriu elgtis įžūliai, bet e, norėčiau pasakyti, kad tai jau tampa didelė problema ir kad mes nieko nepasiekime. Na, stiprų žodžiai. Pone Kostinger. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, ich glaube, Martin Häusling kann sich den Tag jetzt rot im Kalender äh, einringen. Ačiū, pirmininkė. Gal galim apibriežti raudonai šią dieną. Kalbame apie įvairias augalų apsaugos priemonės, pesticidus Aš žinau, kad mūsų šalyje ūkininkai nėra izoliuoti, juos veikia aplinkinės, aplinkiniai ūkiai. Taigi yra iš tikrųjų aktuali diskusija apie galiojančias ribas. Aš žinau, kad tai yra sudėtinga diskusija. Nacionaliniu kompetencija yra nustatyti e, tas ribas, bet, e, aišku, situacija visose valstybėse narėse skirtinga. Taigi, e, pranešėjas turėtų tikrai tinkamai atspindėti mūsų poziciją Ir su tuo yra susiję atsakomybės klausimai. Jeigu būtų nustatytas užteršimas, kas už tai atsakingas, kas atsakingas už taršą. Visą tai turi būti labai aiškiai reglamentuota ir negali būti kažkokio teisinio netikrumo ekologiškų produktų gamintojams. Visus aspektus e, reikia apgalvoti. Ir turiu klausimą apie sėklas. Mes e, nekartą jau šį klausimą aptarinėjome. Ir e, iš tikrųjų ekologinis ūkininkavimas ir sieklos ekologiniuose ūkiuose nieko bendro neturi su didelėmis e, kompanijomis. Mm. Šiuo požiūriu yra aktualūs kokybės klausimai. Kaip užtikrinti tą kokybę? Yra daug vidutinio dydžio gamintojų. E, mes e, turėtume ir šiam sektorėje kažką e, naudingo padaryti. Trumpai. Norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ponė Girling. Aš irgi esu trišalių dėrybų narys ir uh, Mano įspūdis yra kitoks. Iš tikrųjų viskas vyksta lietai, bet pritarčiau ponui Hoisling dėl to, kaip jis visą tai vertina. Komisija turbūt net neįvertino savo užduoties ir šiame trialogė ir kitose. Jeigu mes kaip parlamentas susitarsime su parlamentu dėl ribinių verčių, Tai ne komisijos užduotis yra nustatyti įvairias alternatyvas ar, ar kliūtis ar, ar ribas, ar įterpti ką nors į pirmą straipsnį dėl ribinių verčių nustatymo ir tai tikrai kelia nerima, ypač kad turime tai aptarti. Ir kaip žinote, praėjusį, praėjusių metų lapkritį buvo priimtas politinis sprendimas Ir e, suprantu tuos, kuriems jis nepriimtinas, bet šiaip ar taip tai buvo politinis sprendimas ir e, komisija neturėtų daryti spaudimo. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin osalta... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ir ponui Hoislingui. Aš žinau, kad jūs e, ginate labai aiškiai gynėte Europos parlamento poziciją ir jūs visada prisimenate mūsų, suomių ir skandinavų poziciją ir specialius e, poreikius. Ir padedate mums užtikrinti švarę, ekologišką gamybą šiaurėje. E, kol kas taryba neturi tiek daug geros valios, bet tikėkime, kad situacija galbūt pati, pasikeis ir galiausiai visi klausimai bus išspręsti mums e, palankių būdų, bet aš noriu palinkėti Jums sėkmės šioje kovoje, kad šiaurėje išliktų švari ekologinė gamyba. Ačiū, ponas Lazu. Oui, merci, président. Dėkuoju, pirmininkė. Na, Prancūzija yra trečioji e, bio organinių e, produktų gamintoje po Ispanijos ir mm, sumas yra didžiulis ir e, skurda tūkstančiai darbo vietų. Aš manau, kad mes turėtume saugoti e, ekologinę žemdirbystę, kad tai būtų kad tai ištiktų didžiulė maisto grandinės dalis, nes e, vartotojai tikrai yra pavargę nuo skandalų dėl e, klausimų dėl kokybės. Ir jeigu yra e, ženklas bio, tai aišku, tikrai negali būti pigu, bet vėlgi negalime visus metus teikti daržovių, kur iš kuriuose normos yra lankstesnės negu Europoje. Taip pat ir CO2 išmetimai transportuojant produktus ir e, jeigu bioproduktai yra atkabenami nesezonų laiku iš kitur, tai jie kainuoja kelis kartus brangiau negu išauginti vietoje ir sezono per sezoną. Tai mes turėtume skatinti sezoninius augalus, sezoninius daržovės ir vaisius, kurie išauginti vietoje. Ir e, mes turėtume kovoti su tą industrializuotą žemdirbystę, nes tikrai labai sunku atsekti, ar produktas yra bio ar ne. Ir e, tiek pat bio ir kitiems produktams e, mes turime užtikrinti, kad jie bus kokybiški. Kurie pan posel Agnių. Ponas Agnių. Thank, thank you very much. Um, I'd like... Ačiū. Norėčiau, kad ponė Gerling ar ponas Hausling e, man paaiškintų dvi sritis susijusias su ekologinė gamyba. Pirmiausia, pirmasis klausimas susijęs su Skandinavija, ne mano šalimi. Salotų augintojai netoli arktinio rato. Jie bando auginti salotas pačioje e, žemėje, e, ne, ne žemėje, o e, naudoja tokius kaip didelius vazonus, ir augina salotas šiltnamiuose. Kiek žinau, jiems ketinama uždrausti tokią praktiką. Tai klausimas apie tai, kaip bus su tokia praktika. Ir antras klausimas - ekologinės sieklos. Jeigu sieklos nėra auginamos ekologiškai, tai jos negali būti siejamos. Bet problema ta, kad rinka yra tokia maža, kad e, ekologinių um, produktų um, augintojai E, galėtų iš tikrųjų prarasti ekologinės gamybos statusą, jeigu panaudotų netinkamas sieklas. Ir dar vienas klausimas dėl pesticidų likučių. Ekologiniai ekologinių produktų gamintojai naudoja vieną produktą, kuris yra itin nemalonus, bet laikomas ekologišku. Ar e, reikalavimai taikomi pesticidams yra taikomi ir šiam produktui, ar tik sintetiniams e, pesticidams? Ponas e, Buda. Ačiū. Pirmininkė, nenorėjau pasisakyti šioje diskusijoje, bet mane kel, man kelia nerima diskusijos šią temą būtent e, tai, kad e, kai kurie produktai, kurie laikomi ekologiškai, netyčia gali būti užkrėsti cheminiais produktais. Aišku, mes nenorime užkrauti nepateisinamos e, naštos ūkininkams ypač kai kalbame apie situaciją, kurią jie jokios įtakos neturi, bet mes negalime, kad būtų leidžiama, kad tie produktai patektų į rinką kaip ekologiniai, nes tai būtų klaidinami vartotojai, kurie moka tikrai brangiai, moka daug brangiau už ekologiškus produktus. Taigi mes turim labai atsargiai elgtis. Ūkininkai turi m, mm, m, mm, turėti galimybę apsidrausti prie, nuo gamtos poveikio. Ir dabar dėl ribų. Kai buvo rengiamas šis pranešimas, aš sakiau, kad aš negaliu sutikti, kad būtų taikomas skirtingos ribos skirtingiams produktams ir skirtingi lygiai skirtingoms šalims. Lygiai turi būti vienodi Europos Sąjungoje. Hausling, Ponas Hausling, penkios minutės, nedaugiau. Ja, äh, ich darf noch ein paar Punkte ansprechen, die jetzt nachgefragt wurden. Dėkuoju. Na, galbūt äh, galėčiau atsakyti į porą klausimų. Äh, na, sustarimas ir auginimas daržovių šiltnamiuose šiaurės šalyse yra išimtis, aišku, ir pagal šitą naują reglamentą šitas išimtis nebus taikomos. Na, kolegos iš Švedijos tuo džiaugiasi, kai jų platumoje jie gali toliau tęsti tokią veiklą, tokį auginimą, tačiau jeigu kalbėsime apie ekologinę žemdirbystę ir auginimą dirboje, tai žinome, kad kai tose šalise yra skirtingos galimybės, kitokios galimybės, bet aš nežinau, čia ar galėsim pasiekti kompromisą ir pasakyti, kad vienas laipsnis aukščiau ar žemiau šitos linijos. Uh, taikoma arba ne. Na, dėl sieklų vėlgi, kur turime aiškius įgaliojimus, ar e, ekologinė žemdirbystė reiškia ekologinės sieklas. Komisija teigia, kad visi ekologiški ūkiai tai turės įgyvendinti iki 21 metų arba jų ekologinio ūkio statusas bus atšauktas. Tačiau yra tokių atvejų, kai e, išauginti organinės sėklas yra labai sunku Ir reikia tikrai vystyti šitą rinką, reikėtų, reikia parengti organinių sėklų, apibriežti, kad visi galėtų jo pasinaudoti. Ir nėra kažkokių naujų būdų. E, neturime organinių sėklų apibrėžimo, komisija teigia, kad mes turim čia daryti pažangą ir taip pat taryba, bet na, nėra viskas paprasta. Negalime pasakyti, kad po dešimties metų ekologinė žemdirbystė turės e, ekologiškas sieklas, nes situacija 28 valstybėse nerista yra įskirtinga. Mes tiesiog turim nurodyti kryptį, kurią turime eiti ir čia reikia siekti kompromiso. Toliau praš, aptaringi klausimai, ribinės vertės, ponas Būda labai aiškiai tai išsakė, mes nenorim parlamento galiojimų mums. Nereikia kažkokie galiojimai pasakyti, kad paprasti žemdirbiai ir ekologiški žemdirbiai yra tas pats. Na, ir pasakyta, kad negali būti jokių pesticidų e, likučių e, organiniuose produktuose ir čia yra esminis punktas, kur reikia turėti aiškį taisyklę. Ar tai yra sukčiavimas, ar tai yra atsitiktinis užterštumas, netyčinis užterštumas. Dėl to, jeigu pažiūrėsim į 20 straipsnį, kurį mes pateikėme kaip kontrapasiūlymą komisijai, tai mes vėlgi einame tinkamą tinkama kryptimi ir taikome svarbumo principą. Tai negalime primesti kalties vien tik tai ūkininkui, nes jo kaimynas naudoja pesticidus. Ir dėl jų ponios Gerink pastabų, na, nėra visiškai teisinga sakyti, kad nieko nepadaryta, kad mes nedarom pažangos dėrybose. Visi žinome, kolegos šešėliniai pranešėjai žino, kad ir jūs tikriausiai žinote, kad viskas yra aptariama su šešėliniais pranešėjais, pavyzdžiui, kompromisai, techniniai e, posėdžiai, viskas iš pradžių yra aptarta su šešėliniais pranešėjais. Tai negalim pasakyti, kad kažką e, nustumėm į šoną. Jeigu mes e, patiktume kompromisus nepasitarę su e, jumis, tai vėlgi taip negalime daryti. Ir mes dirbam čia ir daugybė darbo, mes negalim skubinti nieko. Mes galim tik tai dirbti ir pasiekti gerą rezultatą, bet jeigu mes tik tai negalim stengtis prastumti ir skubinti dalykų, kad užbaigtume kuo greičiau darbą. Vėlgi yra skirtingos pozicijos parlamente. Jūsų frakcija ne viskam pritarė ir žaliai taip pat, bet galiausiai tai pasakyti, kad tai yra žlugusios darybos, išžlugiai galiojimai, na, sakyčiau, kad tai nėra demokratiška, nes didžioji dauguma pritarė šitiems įgaliojimams ir mes dėl to dirbame. Ir, mm, galbūt jūs galite pasakyti, kad tai yra jūsų asmeninė nuomonė, bet tai yra įgaliojimas sutikti mums. Labai ačiū. Dabar mes jau aptarėme visus darbo tarkės klausimus. Turiu pasakyti, kad ir toj klausimai, pieno klausimais, tai vėlgi yra e, devin, nuo 19 iki 22, tai yra pusvalandžių ilgiau, nuo 19 iki 22 yra klausimai pieno klausimais, labai svarbu, labai prašau visų dalyvauti. Toliau kiti posėdžiai, kitas posėdis vyks birželio 6 dieną, tačiau rytoj susitiksime ir rytoj bus klausimai ir susitiksime visi. Labai dėkoju ir baigiu posėdį. Thank you. Congratulations.